turėtų būti traktuojami ir asmenys iš trečiųjų šalių ir valstybių narių piliečiai. Manau, kad šį pasiūlymą galima dar toliau tobulinti. Yra keli svarbiausi aspektai, yra 16 pakeitimų. Norėčiau aptarti svarbiausius iš jų. Pirmasis. Nelogiška, kad direktyva dėl lygaus traktavimo turėtų būti palikta valstybių narių uh, nuožiūrai, turiuomenį svarbiausius jos įgyvendinimo aspektus. Aišku, žimtumo rinka valstybėse narėse yra skirtinga, tačiau turi būti kažkokios vienodos teisės, kažkoks tai vienas kriterijus, kad valstybės narės negalėtų jų sumažinti ir apriboti. Taigi, pakeitimai. E, visų pirma, pakeitimai dėl darbuotojų, kurie yra komandiruojami Tarkim, darbuotojas, kuris yra trečios valstybės pilietis, yra e, komandiruojamas į valstybę narę ir jis turi būti traktuojamas taip pat kaip tos valstybės pilietis dirbantis tą patį darbą. Čia kalbame apie darbuotojų teisės. Ir manau, kad čia reikėtų ypač akcentuoti visų komandiruojamų darbuotojų e, lygaus traktavimo principą. Uh, Toliau 12 pakeitimo pirmo punkto B dalis. 12 straipsnio pirmos dalis G punktas pakeitimas. Čia kalbama apie apmokestinimą. Ir man atrodo, kad ne, nė, nėra galimybių pasitelkti kažkokius argumentus ir jų pagrindų kitaip apmokestinti darbuotojus. Piliečiai turėtų būti apmokestinami taip pat kaip ir teisė, tai dirbantis šalyje asmenys, kurie yra toje šalyje. Toliau 12 dvyliktas pasiūlymas. Kalbame apie pagrindinės teisės tokių darbuotojų. Pavyzdžiui, teisė burtis į organizacijas, steigti organizacijas. Tokia teisė turi būti numatyta, kaip ir valstybių piliečiams. Ir dar vienas, man atrodo, esminis klausimas kuris tikriausiai bus svarbiausias mūsų komitetui. Tai yra 13 pakeitimas. Jei žmogus praranda darbą, valstybė narė negali atimti iš to asmens visas socialinės teisės. Reikia užtikrinti jiems tam tikras pagrindinės teisės susijusias su šeimos gyvenimu, taip pat teisės į sveikatos apsaugą. Tai, man atrodo, yra esminis dalykas ir man atrodo, kad į šį aspektą nepakankamai atsižvelgta. O, o tai yra svarbu, nes mes kalbame apie lygias galimybės, nes, kaip sakė jūsų komiteto pranešėja, mes ypač siekiame kovoti su neteisėta migracija. O teisėtai esantis asmenys turi turėti tokias pačias tas teisės kaip ir valstybių piliečiai, su kai kuriomis labai didelėmis išimtimis. Dėkoju. Dabar galime kreiptis į pirmininkaujančią šalį, taip pat į komisiją. Ar norėtumėt pasisakyti? Taip, prašau, kas norėtų būti pirmas, pirmininkaujančio šalies atstovai, ponas Gonies. Ačiū, pirmininkė. Mes nelabai daug ką turime pasakyti, nelabai ko galime papildyti tai, ką jau esame sakę anksčiau šiame komitete. Mes atvykome tam, kad išgirstumėm parlamento nuomonę apie šį dokumentą. norėtumėm išsiaiškinti, kokiagi yra pozicija, kuriai dauguma pritartų, kuriai taip pat galėtų pritarti ir taryba. Išklausėme tai, ką sakė ponė Matijų. Ir taip aš suprantu, koks yra sudėtingas šis klausimas. Vis dėlto turiu pasakyti, kad šios direktyvos tikslas nėra suteikti tas pačias teisės trečiųjų šalių piliečiams. Tačiau mes kalbam apie tai, kad visi užsieniečiai, darbuotojai turi turėti vienodo lygio teisės nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies jie yra atvykę. Ir tai labai svarbus niuansas, kurio neturėtumėm uh, pamiršti. Dar vienas dalykas. Tarybos atstovai taip pat dalyvauja šiame posėdėje tam, kad taip pat išgirstų e, parlamento pasisakymus, jų nuomonę ir galėtų sureaguoti. Ačiū. Pirmiausia, komisija norėtų padėkoti poniai Matijui už e, projektą, už pranešimo projektą. Jisai labai gerai subalansuotas. Taip pat labai ačiū už tai, kad e, parodėte, kad yra papildomų dokumentų, kuriuos valstybės narės galėtų pridėti e, priedę prie prašymo. Tačiau tie dokumentai turėtų būti tik tais informacinio pobūdžio. Čia yra labai svarbu, siekiant išlaikyti tą pusiausvyrą pranešime. Kaip jau nurodė Pone pranešėja, šis pasiūlymas yra labai svarbus mūsų bendros imigracijos politikos konstravime. Mūsų aptariamas rytis yra be galo jautri ir šiame kontekste mes tikimės dviejų dalykų. Pirmas dalykas yra iš naujo pradėti dėrybas, kurios buvo sustabdytos keliams metams pasiūlius komisijai, atsižvelgiant į parlamento padarytus pakeitimus ir kai kuriuos patobulinimus padarytus tekste prieš tai, e, kol paėmė e, reikalą į savo rankas Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė. E, kaip pabrėžė ponė Matijų, labai svarbu užsitikrinti galimybę rasti platų susitarimą, kad būtų apimti ne tik tais prašymo pateikėjai, bet visi migruojantys darbuotojai, kurie įsikūrė ES valstybėse narėse. Mūsų antroji, antrasis tikslas yra rasti, su, e, pasiekti susitarimą pirmojo svarstymo metu. Tas jau buvo minėta. Ir tai yra puikus momentas dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, mes turime naują sutartį ir šioje sutartyje ši E, e, šioje, šioje srityje ši sutartis mums leidžia priimti bendrą sprendimą. Ir taip pat galima e, tuo suteikti didesnę pridedamąją vertę. Taip pat Europos vadovų taryba priėmė naujus, naujus nutarimus dėl legalios migracijos. Mes nusistatėme tikslus iki 2013 metų, 2014 metų nu, su, su, parašyti migracijos kodeksą, kad išsitrintų visos tos skiriamosios linijos ir skirtumai tarp migrantų. O tiesiog atsakydamas poniai Matiju, mes, kaip jau nurodė ponė Melstrom, komisija turėtumėm iki vasaros pateikti porą pasiūlymų dėl sezoninių darbininkų ir dėl darbuotojų, kurie yra komandiruojami vienos sakykime, bendrovės e, ribose ICT, sakykime, tokia bendrovė yra, tai ta, tokiu atveju ir kitos nuostatos galiotų. Taigi mes siekiame palengvinti e, sąlygas šioms dviems e, darbuotojų kategorijoms. Ir pabaigai pasakysiu, kad šis, viening, šis vieningas leidimas, vieningo leidimo procedūra yra labai svarbus faktorius, kuriant bendrą migracijos erdvę E, mes jau labai nemažai pasistumėję į priekį ir to tikrai nereikėtų pamiršti. Iš tiesų komisija yra pasirengusi visus kompromisus skatinti, kuriuos galima surasti tarp Europos parlamento bei tarybos, siekiant užsitikrinti, kad mūsų siekiamas tikslas kartu su pranešėja, o būtent, kad e, būtų e, pasiektas susitarimas pirmojo svarstymo metu, būtų pasiektas. Ačiū. Dabar Išklausysime keletą komisijos, komiteto narių, atsiprašau, kurie paprašė žodžio. Pane Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Noriu padėkoti pranešėjai Veronik Mačiu už parengtą pranešimą ir labai norėčiau tikėtis, kad mes rasime bendrą konsensusą tiek su employmento komitetu, tiek kartu su taryba jau pirmo svarstymo metu Iš tiesų, Lisabonos sutarties 79 straipsnį yra numatyta, kad ES kūrė bendrą imigracijos politiką ir tuo tikslu mes siekiam užtikrinti valstybėse narėse teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų teisinį statusą, nustatant jiems tas pačias lygias e, galimybės e, gyvenantiem piliečiam visose 27 europos šalyse kaip, kokias kad turi ir e, tų, tie europos sąjungos šalių piliečiai. Ir aš e, e, pritariu pranešėjai, jog tai padėtų kovoti ir su nelegaliu darbu ir galbūt ir su nelegalia migracija. Ir be to įdėgus tą siūlomą procedūrinį supaprastinimą per vieną paraiškų pateikimo procedūrą, išduoti vieną leidimą, būtų gerokai supaprastinti ir administraciniai reikalavimai E, trečiųjų šalių e, piliečiams visoje Europos Sąjungoje. Būdama šešėlinė pranešėja, aš noriu išsakyti savo keletą pastebėjimų. Tai e, pirmiausiai manyčiau, kad vienas iš svarbiausių klausimų yra sezoninių darbuotojų įtraukimas arba neįtraukimas į direktyvos taikymo sritį. Iš tiesų šiuo metu ES lygmenių mes neturime teisinio akto, E, kuris reglamentuotų sezoninių darbuotojų ir er, aupai ir darbuotojų statusą dirbti ir gyventi valstybės narės teritorijoje. Komisija iš tikrųjų ganėtinai ilgai žada pateikti pasiūlymą dėl sezoninių darbuotojų. Tikrai nežinau, kas sutrukdė per trejata metų tai padaryti, juo labiau, kad pirminis pasiūlymas dėl dabar svarstomus direktyvos e, jau yra parlamente nuo 2007 metų, todėl, manau, buvo pakankamas laikas teikti siūlymus ir dėl sezoninių darbuotojų. E, ir e, dabar svarstomo siūlymo trečiame skyriuje yra išvardintos teisės į vienodų sąlygų taikymą. Tai yra, turi būti užtikrinami minimalų standartai, kurie taip pat ir sezoniniam darbuotojui turėtų būti taikomi vienodai kaip ir valstybių narių piliečiais piliečiams. Maničiau, kad teisė į vienodų sąlygų taikymą turi būti taikoma ir sezoniniams darbuotojams. Taip pat turėčiau porą klausimų ir gerbiamą pranešėjai. E, tai, e, man atrodo, yra svarbus klausimas dėl pabėgėlių įtraukimo į direktyvos taikymo e, sritį. Tiesiog gal galėtumėt paaiškinti pateiktą 28 pataisą, e, kodėl jūsų manimų pabėgėliai neturėtų būti įtraukiami į šios direktyvos taikymo sritį. Ir taip pat e, šiek tiek norėčiau paaiškinimo dėl 52 pataisos, dėl kvotų nustatymo. E, Lisabonos sutarties 79 straipsnių 5 daly yra įtvirtinta nuostata, kad 79 e, straipsnis neturi įtakos nustatyti valstybėms narėms darbuotojų prieimimo apimties aš e, suprantu jūsų pateiktą penkiasdešimt antrą pataisą tačiau dar norėčiau tam tikro užakcentavimo ir paaiškinimo. ačiū labai. Thank you. Mrs. Boskurt, your turn. Pone Boskurt, jums žodis, prašau. Thank you. Uh, now, Ik, ik heb eigenlijk een korte vraag, uh, omdat er hier natuurlijk... Ačiū, aš turiu trumpą klausimą. Te, teisės dirbti ir teisės apsigyventi susijimas yra labai svarbus. Noriu uh, paklausti dėl to, ką Matiju, ponė Matiju sakė, kalbėdama apie, kalbėdama apie apriepties direktyvos apriepties išplėtimą. Pavyzdžiui, asmenys, kurie atvyko studijuoti, paskui atvyksta jų šeimos nariai, aišku, pra, kai, pra, mokaisi paskui nori ir susirasti darbą. Taigi noriu paklausti jūsų, kaip jūs manote, kas turėtų įvykti, tarkim, su partneriu, kuris atvyko į ES valstybę narę, kur, pas tą asmenį, kuris jau yra ES valstybėje, dėl šį mūsų sujungimo. Kaip Jūs manote, koks turėtų būti to partnerio statusas ar partneriais? Ponas Dėsdėmė yra nenorit pasisakyti. Kinga Gal. Pone Kinga Gal. Köszönöm a szót, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Az egyik... Labai ačiū pirmininkė. Porą komentarų. Viena vertus mes turime pripažinti, kad, esame, kad sutinkame dėl to, kad šis teisės aktas yra labai svarbus. Labai įmanoma, kad rasime susitarimą pirmojo svarstymo metu, tačiau jūsų dėmesį norėčiau atkreipti iš tai, ką. Norėčiau būtent atkreipti dėmesį į tai, ką mums, į, į ką atkreipia mūsų dėmesį sekretoriatas, tarybos sekretoriatas. O tarybos sekretoriatas sakė, kad teisės yra ne vienodos užtikrinamos e, valstybių narių piliečiams ir trečiųjų valstybių piliečiams. Kol kas tikrai e, ne vienodos teisės netgi bendryjoje pačioje, e, nes skiriasi teisės, kurios yra užtikrinamos senų valstybių nariams ir naujų valstybių, e, valstybių piliečiams ir naujų valstybių piliečiams. Taip kad čia reikėtų labai atsargiai suformuluotėmis. Kaip sakė pirmininkaujantis taryboje, toks atskirimas yra labai svarbus. Remiantis tarybos dokumentais, atrodo, kad buvo rastas susitarimas arba bent jau prie to susitarimo prieinama tarp valstybių narių. Tačiau tuo pat metu reikėtų pažymėti, kad tam, kad režimas taptų privalomu, jį reikia taikyti praktikoje. E, kad, e, bet tam reikalingas pereinamasis laiko, laikotarpis. Tas pereinamas laikotarpis turėtų teks trukti maždaug trejus metus, mums tai atrodytų priimtina. E, taip, kad reikėtų tokias mintis įtraukti, įtraukti į dar vieną pakeitimą. Pone Jean Lambert. Pone, pone, ne ponas. Ačiū iš tikrųjų tai nuolatos vykstantis mokymosi procesas. Aš iš tikrųjų esu Jean Lambert ir Škotijoje tai yra, Jean yra moteriškas vardas. Noriu pasakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, dėl pabėgėlių ir tų asmenų, kurie suteiktas tarptautinis e, tarptautinės saugomas mens ar globojamas mens statusas. Taigi, mes kalbame apie teisų lygybės ar apie vienodą traktavimą ir noriu išsiaiškinti, apie kokį vienodą traktavimą mes kalbame. Jeigu kalbame apie trečiųjų šalių piliečius, tai aš sakyčiau, kad ji, ši direktyva neturėtų būti taikoma asmenims, kurie ir turi tarptautinės apsaugos statusą galbūt reikia kitos direktyvos, kuri apie tai kalbėtų, tačiau kalbėsime apie socialinę apsaugą, tarp valstybinių pagrindų. Tai čia yra dar vienas dalykas. Turime kalbėti apie vienodas teisės, vienodą traktavimą ir tiksliai išsiaiškinti, kas turima omeny. Tačiau, jei, kaip ir praeitoje kadencijoje, mes čia kalbame apie laikinai susitarimą tuomet tikriausiai turime kalbėti apie valstybių narių piliečių ir trečiųjų šalių piliečių teisų suvienodinimą. Ir čia parlamentas turi pasirinkti, apsispręsti, ką jis palaiko. Jeigu mes kalbame apie tarptautinės konvencijas, pavyzdžiui, tarptautinės arba organizacijos konvencijos, tuomet lygybės aspektai, teisė į darbą tampa ypač aktualūs ir aiškus. Tačiau nagrinėdami pakeitimus turime išsiaiškinti, apie kokiame kontekste mes kalbame apie lygės teisės ir lygų traktavimą. Todėl aš na, būčiau prieš 19 konstatuojamosios dalies punkto išbraukimą, nes ten kalbama apie lygų traktavimą. Mes, jeigu išbrauksime nuostatą, išbrauksime nuorodą į šį teisės aktą, turime suvokti, ką tai reiškia. Mes kalbame apie teisės darbo vietoje. Taigi viso šito reikia nepamiršti, nagrinėjant šį pasiūlymą. Taip pat turime labai aiškiai suvokti, suprasti, kokią pridėtinę vertę šis teisės aktas atneša Europos lygmenių. Nes skaitydama šį tekstą, man susidaro įspūdis, kad mes tiesiog kodifikuojame valstybių narių pastangas ir tiesiog na, uždedame naują etiketę tam teisės aktui, pareikšdami, kad tai yra Europos uh, masto standartai, tačiau nebūtinai tai iš tikrųjų vyksta praktikoje. The hearing from the members. Back to the Išklausėme narių pasisakymų, dabar vėl suteikėme žodį pranešėjams. Pone Matijo, ar norėtumėte sureaguoti išsakytas pastabas? Ačiū, pirmininkė. Uždaviau komisijai klausimą dėl to reikia ar ne, nereikia įtraukti komandiruotus darbuotojus ir sezoninius darbuotojus. Atsakymas buvo aiškus, kad e, viską konkrečiai e, formuluosime vasarą, dėl to mes ir neįtraukėme į pranešimą šito dalyko. Lygiai taip pat ir dėl pabėgėlių, jie nepatenka į direktyvos taikymos rytį priežastys aiškios, tačiau komisijai dar kartą norėčiau užduoti klausimą. Nors man kita vertus susidaro toks įspūdis, kad mes norime pranešimo, e, tiksliau e, pranešimo projekto, kuris būtų skirtas pabėgėliams. Taigi labai ko gero netinkama vieta šitą direktyvą būtų įtraukti tuos pabėgėlius. Kokie dar buvo klausimai? Dėl taikymos ryties, dėl šeimų susijungimo. Man atrodo, kad visai logiška buvo paminėti čia žmonės, kurie atvyksta šeimų susijungimo tikslu dėl to, kad tie žmonės dirba. Man atrodo, kad šiame kontekste šių žmonių paminėjimas tarybai problemų nekelia. Mums taip pat problemų nekelia, nes tai yra dirbantys žmonės, visai nesvarbu, dėl kokių priežasčių tie žmonės atvažiavo. Na, nebent, nebent jums kažkam tai keltų problemų šis e, paminėjimas, tačiau bent jau mano požiūriu tai problemų kilti neturėtų. Aš džin nelabai gerai supratau. Kodėl Džin e, Lember iškėlė tą e, devintos konstatuojamosios dalies problemą. Salėje pasigirdo paaiškinimas, tačiau mikrofonas nejungtas ir vertėjai negirdėjo. Tačiau žinoma, sako kalbėtoja, jeigu turite daugiau klausimų, labai mielai juos pabandysiu atsakyti. Ačiū, ponas Serkas. Gal turite kokį komentarą? Ačiū už progą pasisakyti, ponas pirmininkė. E, visi labai teigiamai žiūrime į e, tai, ką nusprendė užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad vyks kol vyks nu, neformalus susitarimas, reikėtų labai susikoordinuoti tarpusavėje, nes antraip turėsime labai daug susi, sunkumų. E, girdėjau kelis pasisakymus, su kai kuo sutinku, su kai kuo nelabai, tačiau norėčiau pasakyti, kad galų galia juk mes dirbame Europai ir europiečiams, gal, e, tiems, kurie e, su mumis ir tie, kurie yra už Europos ribų. Ačiū, dabar ponė Botskort. Papildomas klausimas dėl šeimos narių. Jei teisingai supratau, jūs sakėte, kad tai taikoma tik tai tiem žmonėm, kurie įvyksta šeimos susijungimo tikslais ir kurie nori dirbti. Tačiau kaip su tais, kurie turi, sakykime, vyresnio amžiaus motiną arba tėvą, kaipgi, jeigu atvyksta toks vyresnio amžiaus žmogus ir jau jis tikrai nebedirbs, ar jiem bus taikoma visiškai kitokia procedūra, nes jau jie viršijo darbingo žmogaus amžių. Kaipgi bus tokia atveju, aš tik norėjau pasiaiškinti ponia Matijų. Taip iš tiesų vieningas leidimas yra viešnagės e, leidimas, leidimas dirbti ir leidimas apsigyventi. E, nes anksčiau nebuvo to vieningo leidimo, būtent e, taip aš viską ir įsivaizduoju. Juk negalima prašyti duoti leidimą dirbti, jeigu ten negyveni. Išklausysime komisijos. Na, tai nekeičia asmens statuso. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Komisija. Pirmininkė paaiškinsiu. Reikėtų pažiūrėti į pirminį komisijos pasiūlymą, kurį papildė ponia Matijų, tai padarė puikiai. Svarbiausia yra štai kas. Yra dviguba taikymo sritis pasiūlyme. Visų pirma, turime trečių šalių piliečius, kurie atvyksta į valstybės narės ir kurie įvyksta į jas pagal nacionalinės taisyklės ir kurie gali pasinaudoti tą vieningą procedūrą ir gauna tą vieningą leidimą. Jis yra skirtas e, darbuotojams, kurie nori dirbti. Yra ir dar viena nuostata jie irgi yra pasiūlyme ir toje nuostatoje sakoma, kad jei trečiosios šalies pilietis įleidžiamas į šalį dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, studijavimo, šeimos susijungimo ar kokiais nors kitais tikslais, pagal kokią kitą schemą. Ir jei tai padaroma pagal nacionalinės taisyklės arba pagal ES taisyklės ir jeigu jis gauna teisę dirbti, tai tuo met ta teisė turi būti rašyta ir leidime, jie patys savo statuso, na, tai nekeičia to statuso. Tiesiog valstybės narės tai turi juodu ant balto įrašyti leidime ir turi parašyti, ar tas žmogus turi teisę dirbti ar ne ir kokiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, yra sutuoktinis, kuris atvyksta į ES ir nori susijungti su savo kitu sutuoktiniu, kuris jau dirba ES ir pagal 86 direktyva tokia sutuoktinė gaus leidimą dirbti maksimaliai 12 mėnesių laikotarpį. Po 12 mėnesių valstybė narė leidime įrašys sąlygą, pagal kurią gali dirbti tas žmogus. Tačiau iš esmės paties žmogaus statusas nesikeičia. Mes tiesiog norime, na, elgtis sąžiningai su tuo atvykstančiu žmogumi, kuris turi žinot, kokiom sąlygom jis atvyksta, kokiom sąlygom gali dirbti. Tai taip pat labai svarbu ir kontrolės tikslais, kad darbo inspekcija, pavyzdžiui, ar policija galėtų patikrinti, ar tas asmuo teisėtai dirba šalyje ar ne. Taigi, kaip sakiau, yra tos dvi perspektyvos, bet jis, iš esmės pats statusas nesikeičia. Svarbiausia, kad būtų aiškiai įrašyta teisės, kurios suteikiamos pagal nacionalinę teisę arba pagal europinę teisę. Dar vienas dalykas dėl pabėgėlių. Komisija pirminėme savo pasiūlyme nenorėjo įtraukti pabėgėlių, nenorėjo jų traukti į teisų taikymo sritį. Kalbu ne apie vieningą procedūrą, o apie direktyvą. Tai yra 12 straipsnių, už kurį atsakingas užimtumo komitetas. Uh, Tam buvo paprasta priežastis. Mes jau turime teisės aktą dėl pabėgėlių. Tai yra 83-2004 metų direktyva dėl minimalių standartų ir kvalifikacijų. Trečių šalių piliečiams tai yra kvalifikacijų direktyva. Ir tame dokumente jau numatyta daug teisių, kurios yra suteikiamos pabėgėliams, taip pat tarptautinės apsaugos gavėjams. Ir tos teisės, ne tai, kad daug platesnės, bet jos yra daug palankesnės tame dokumente, nei šiame dokumente iš pradžių siūlė komisija. Ir komisija mano, kad pabėgėlio, kuris dirba teisės, jau ir taip yra aprašytos ES teisinė ir mes nenorime painioti skirtingų teisės priemonių ir instrumentų. Ačiū. Dėkoju. Ar bus dar pastabų? Panašu, kad ne. Kol kas viskas aišku. Tad galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto, bet priminsiu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 23 diena, 12 valanda mūsų komitete. Užimtumo komiteto galutinis terminas yra kovo 24, o mūsų komitete, kaip sakiau, kovo 23. Dabar galime eiti prie prieglopščio paketo. Labai sudėtingas klausimas. Daug iniciatyvų. Ir nuo pat pradžių reikėtų prisiminti, kad laikas yra ribotas, o iniciatyvų susijusių su prieglopščio klausimais yra labai daug. Visų pirma, vyks pasikeitimas nuomonėmis dėl ketvirto dokumento tai yra tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausi reikalavimai, nauja redakcija dokumento. Tad visų pirma, suteiksiu žodį poniai Giljum, ji yra pranešėja, o po to pasakys pirmininkančios šalies bei komisijos atstovai ir pradėsime diskusiją. Tačiau noriu priminti, kad Šią temą yra pateiktos bent penkios iniciatyvos, o laikas mūsų tikrai labai ribotas, jo neturime daug ir prašyčiau to nepamiršti, ponė Gijom. Labai ačiū pirmininkė, pabandysiu labai greitai susitvarkyti su savo tenkančia užduotimi. Pirmiausia, porą žodžių, dėl ko šis, šis pasiūlymas. E, direktyvos nauja redakcija skirta prieglopščio prašytojams. Prie, anksčiau jau buvo prieglopščio prašytojų reikalai sprendžiami ir buvo labai labai daug spragų. Aišku, kritikuojama buvo labai daug, kai kas sakė, kad e, tai tam tikra loterija, e, kai žmonės prašo prieglopščio. Ir be to buvo tam tikras blokavimas, kalbant apie sistemą, e, dėl ko atsirasdavo labai nemažai išimčių ir tos išimtys būdavo taikomos išimtys Komisija norė, norėjo, kad viskas būtų išsamei išanalizuota ir komisija nori, kad būtų užpildyta teisinė tuštuma, kad būtų e, teisingumo teismo jurisdikcija taip pat priimta domen ir kad būtų e, atsižvelgta į tai, kas e, realybėje e, kas, kas vyksta realybėje ir kas atsispindi e, teismo nutartyse sakykime, kad būtų atsižvelgta į tai, kad reikia priimti sprendimus savo laiku. Mes iš principo sakytumėm, kad tarptautiniai prieglopščio prašytojai, keturi pavyzdžiai, gauna nemokamai pagalbą, gali apeliuoti, jeigu nepatinka e, nuosprendis, gali pasinaudoti pagreitintą procedūrą. E, ir dar e, papildoma apsauga pažeidžiam, pažeidžiamiems prieglapščio prašytojams. Gaila, kad tas tekste yra išlaikoma saugių trečiųjų valstybių e, savoka, o taip pat valstybių narių tam tikri sąrašai. Dėl to e, atsiranda tam tikrų ne, ne vienodo traktavimo paži, pa, pavyzdžių ir dėl to reikėtų vis tik tais reguliariai tikrinti, ar tos šalys, kurios yra vadinamos patikimomis, iš tiesų yra patikimos. Tekstas yra labai sudėtingas, pagrindinė, e, pagrindas yra 2004 e, metų jau buvo sudėtingas. Šešelnių pranešėjų e, susitikime buvo kalbama apie tai, kad reikėtų peržiūrėti visą tekstą, visas teksto struktūrą. Labai gundanti mintis, nors aišku darbas būtų titaniškas. Kita vertus, tai, ką turime, jau yra kompromiso rezultatas, kompromiso su valstybėmis narėmis, kurios nori išlaikyti savo prieglapščio sistemas. Man atrodo, kad valstybės narės ir ne pačios mažiausios valstybės narės pareiškia, jog labai nepalankiai žiūrėtų į reformas, e, kurios čia yra siūlomos. O dėl ko? Dėl to, kad jos administracinių požiūrių labai griausdiškos ir dėl to, kad papildomai nemažai kainuotų. Būtų visai naudinga priminti, kad jeigu finansiniai aspektai yra visiškai jau logiškai minimi, mes čia kalbame apie valstybių narių atsakomybę. Kita vertus, jeigu e, yra prieglopščio rinka, tai nereikėtų tos rinkos skatinti ir organizuoti. Kitas dalykas - politinis paradoksas. Apie jį, ponas pirmininkė, jūs jau šiek tiek užsiminėte. Jūs sakėte, kad tekstas įsipaišo į pagrindinį paketą ir jisai papildo vienas iš penkių tekstų. Tačiau kiekvienas iš tų penkių paimtas atskirai gali būti laikomas pagrindiniu. Diskusijos dėl pagrindinio teksto nevyksta vienu, vienodu greičiu taryboje. Taigi atrodo ir sudėtinga, tačiau tuo, met, tuo pat metu ir būtina tartis dėl viso paketo. Galbūt komisija ir taryba galėtų išsameu paaiškinti situaciją, kol kas norėčiau sustoti čia ir pabaigoje pabandysiu nurodyti keletą gairių, keletą datų, tokiai bendrais bruožais. Labai ačiū uždėmį. Merci. Ačiū. Pirmininkaujančios valstybės vardu ponas Burgos. Eh, ačiū pirmininkė. Taryba pritarė pranešėjos minčiai, kad tai yra uh, svarbiausia prieglopšio sistemos dalis, nes e, šiame dokumente numatoma, kaip prieglopšio prašytojams suteikiamos teisės ir garantijos. Komisija patikė labai plataus užmojo pasiūlymą ir jis pareikalaus iš tarybos nemažai e, kruopštaus darbo, reikės jį išnagrinėti. Taryboje buvo politinis šio klausimo pristatymas, įvyko labai bendras pasikeitimas nuomonėmis, bet ryškėja du e, principai labai konkrečiai. Visų pirma, ministrai nori, kad būtų tam tikras teisių ir garantijų ligmuo, aukštesnis ligmuo valstybėse narėse ir tuo pat metu jie nori, kad numatomos procedūros būtų veiksmingos, efektyvios, kad, ne, kad tuo dokumentu nebūtų sukurtos biurokratinės procedūros, nes kalbame apie asmenys, kur, kuriems reikia spartaus atsako. Taip pat reiktų tokios sistemos, kuri nepritrauktų asmenų siekiančių ją piktnaudžiauti. Ir iš pirmųjų diskusijų galima daryti dvi bendro pobūdžio išvadas tokias. Po to įvyko dar techninės diskusijos ir tarybos darbo grupė jau dirba šioje srityje, netrukus bus dar vienas posėdis. Dar nėra patvirtintos tarybos pozicijos šiuo klausimu. Prireiks laiko, kol jie atsiras, nekalbant jau apie sustarimą su parlamentu, bet Tai yra svarbus tekstas, svarbus dokumentas, todėl svarbu, kad visos trys institucijos susitartų. Kalbame čia ne tik kaip tarybos pirmininkė, bet ir taip pat suprantame, norime, kad būtų pasiektas susitarimas. E, techninių diskusijų metu buvo akcentuota, kad kai kuriuos klausimus jau e, akcentavo pranešėja. sprendimo apskundimo procedūra, ją reikės, apeliavimo procedūra, e, reikės ją apsvarstyti taryboje prieš e, patvirtinant poziciją, bet, bet reikės dirbti, kol pasieksime susidarimo su parlamentu be abejo. Favor. Komisijos atstovai, prašau. Senora Martini. Pone Martini. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų delegacija yra nemaža. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Gijom. Mes su jie buvome keletą kartų susitikę, norime padėkoti už išreikštą palaikymą ir už norą eiti tinkamą kryptimį ir už tikrinti geresnius apsaugos standartus ES mastu, kad užtikrintumėm uh, lygias teisės prieglopšio srityje ir užtikrintume, įtvirtintume aukšto lygio standartus. Tačiau reikia pripažinti, kad nors tekstas yra tikrai ambicingas, e, dėrybos dėl šio dokumento nebus lengvos. Noriu e, atsakyti į tuos ponios gyjom iškeltus aspektus. Visų pirma, tekstas yra sudėtingas, to neneiksime, Ir ponė Gijo, man atrodo, pat ir paaiškino, kodėl tekstas yra sudėtingas. Mes tiesiog svarstome jau anksčiau pateiktą pasiūlymą. Tas klausimas buvo keltas ir susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Ir pasiūlymas dėl dokumento teksto pertvarkymo peržiūros buvo pateiktas kaip galimybė. Šią galimybę komisija svarstė. Tačiau reikia pasakyti, kad dabartinėje direktyvoje yra ir pozityvių dalykų ir mes norime juos išlaikyti. Mes nenorėjome rizikuoti, pradėdami iš naujo diskusiją dėl visų aspektų, nes tai gali ir pakengti mūsų darbui. Mes įspendėme sutelkti dėmesį į dabartinį tekstą Ir būtent todėl dėl tų priežasčių tekstas yra toks sudėtingas. Mes jau patikinome, kad esame pasiruošę dalyvauti techninio pobūdžio susitikimuose, viską paaiškinti. Mes esame taip pat pasiruošę siekti galimybių supaprastinti tekstą, paaiškinti jį, jeigu tik tai būtų įmanoma. Dėl, dar vienas dalykas dėl valstybių narių pasiūlymų dėl reformų. Uh, pirmininkė atstovai ką tik pasisakė, dar, da, dabar yra tik pirmieji dėrybų etapai, dėrybos nebus lengvos. Tai svarstame pirmąjį pasiūlymo tekstą, pasiūlymas patiktas prieš penkis metus. Bet aš noriu pabrėžti, kad valstybės narės nusiteikusios dirbti konstruktyviai Ir manau, kad visos valstybės suinteresuotas tuo, kad būtų įtvirtinti uh, E, vienodi standartai, kad nesirastų to, ką panegiom pavadino prieglopšio loterija. Atotrukiai tarp valstybių narių. Na, mes tiesiog negalime savo to leisti, nes tokia padėtis tiesiog pažeistų pasitikėjimą valstybėmis narėmis prieglapšio srityje, o mes siekiame sukurti Europos prieglapšio sistemą. Toliau dėl trečio iškelto punkto, tai yra dėl viso pasiūlymų paketo. Iš tikrųjų pateikti keli pasiūlymai, jie svarstami vienu metu. Kai kurie klausimai yra horizontalaus pobūdžio ir juos reikia svarstyti nuosekliai manau, komisija, mes komisija bandėme laikytis nuoseklaus požiūrio ir šis nuoseklus darbas, nuoseklaus darbo metodo bando, bando laikytis ir taryba savo posėdžiuose svarsydama šiuos pasiūlymus ir ateityje taip bandysime ir toliau dirbti, nagrinėti kai kurios klausimus bendrai, kad užtikrintume nuoseklumą. Ir kaip supratau, parlamentas šiuos horizontalius klausimus taip pat svarstys taip, kad būtų užtikrintas nuseklumas iš visų įmanomų požiūrio taškų. Mes džiaugiamės tuo pasirinkimu ir tikrai svarstant šiuos pasiūlymus labai svarbu užtikrinti tinkamą dialogą tarp pranešėjų, tarp skirtingų partijų, šalių kad būtų patvirtinta bendra pozicija ir bendras požiūris į šį dokumentą, kuris tikrai padėtų užtikrinti sistemos nuseklumą. Ačiū. Dėkoju. Dabar galime pradėti diskusijas, tačiau noriu priminti, kad turite kalbėti kiek galima trumpiau, kad spėtumėm aptarti visas penkias iniciatyvas susijusias su prieglapšio paketu. Pone Monika Holmeier, prašau. Ačiū pirmininkė. Tema, kurią svarstome, nėra nauja šiam parlamentui. Ir ne tik dėl Stoholmo programos turime kalbėti apie šios klausimus. Aišku, bendrai pakete yra visiškai aiškių klausimų, temų, dėl kurių jau susitarėme pavyzdžiui, euro, dėl eurodako. Tačiau yra dar ir pora direktyvų, kurios mano nuomonė turi būti sujungtos arba kurios yra tokios panašios, kurias reikėtų apjungti vieną pasiūlymą, o dabar mes varstume tris skirtingus pasiūlymus. Visų pirma, minimal, minimalų standartai, e, taip pat kvalifikacijų taip vadinama direktyva ir tekstai, kurie yra pateikti, mano nuomonė, nėra tokie nuoseklus. Jie tam tikrais klausimais prieštarauja vienas kitam ir netgi sukuria teisinį neaiškumą. Jei įvairiose direktyvose e, tą pačią žmonių grupę įvardyjame, tai reikėtų ją įvardinti tais pačiais terminais, o ne skirtingais. Reikia užtikrinti tą aiškumą. Pateiksiu pavyzdį. Kalbant apie tas grupės žmonių. E, man susidaro įspūdis, kad direktyvose įvairios žmonių grupės, e, tos pačios grupės yra vadinamos skirtingai. Per pirmą klausimas ir svarstymą mes jau patvirtinome minimalius standartus, tačiau dabar net nebeaišku, kam tie minimalų standartai taikomi, todėl kad tam tikros kategorijos buvo praplėstos. Man atrodo, kad reikia labiau struktūrinio požiūrio mūsų diskusijose. Tad e, apibrieštis ir kiti aspektai turi būti visiškai aiškus, viską reikia E, išsiaiškinti, suvienodinti ir tik tai, kai bus vienodi terminai ir koncepcijos, tik tuomet galėsime detaliau viską analizuoti. Tikrai negaliu pritarti tam, ką sako komisija, tai yra, kad jie nenori restruktūrizavimo. Bijau, kad parlamentui gali tekti tai daryti, jeigu mums atrodys, kad tai būtina ir tinkama. Aš e, norėčiau matyti nuoseklų konstruktyvų pasiūlymą, kuris apimtų šias tris temas ir e, šias tris rytis ir kad e, žmonių kategorijos, tos pačios kategorijos būtų vadinamos vienodai. O dabar, kai terminai ir koncepcijos skiriasi, tikrai visiškai nebeaišku, kas yra, kas yra, apie ką mes kalbame. Tad labai dėkoju pranešėjai už tai, kad ji bando įnešti daugiau aiškumo, kad ji bando koordinuoti darbą su įvairiom frakcijom. Na, o paskutinė mano pastaba būtų tokia. Pranešė teisingai sako, principai ir atsakomybė turėtų būti svarbiausi šių teisės aktų elementai. Tačiau, e, kai žinom, kokia padėtis taryboje ir valstybėse narėse, mes turime suvokti, kad įgyvendinimas taisyklių bei finansai gali sukelti daug klausimų, daug problemų ir to nereikėtų pamiršti. Todėl reikia stengtis parengti tokius teisės aktus, kurie, kuriuos būtų įmanoma, praktiškai įmanoma įgyvendinti. Tad manau, kad mūsų laukia labai įdomios diskusijos šiuo klausimu ir tikrai svarbu, kad pabandytumėm rasti susitarimą ir išsiaiškinti, kągi daryti su tom trim direktyvom. Dėkoju, ponė Henės Plashart. Dėkoju. Na taip, dėl šių dokumentų kyla neiškumų ir klausimų visas paketas yra labai didelis. Reikėtų atskirti prieimimo procedūras, nustatomas sąlygas, kvalifikavimo reikalavimus. Tačiau jau anksčiau esu sakiusi, kad man visai nelogiška atrodo eilės seka, kuria buvo pateikti šie trys pasiūlymai. Na, gal nereikėtų visiškai visko keisti, galime palikti tuos tris pasiūlymus, tačiau manau, kad reikėtų taikyti horizontalų požiūrį. Tai yra, kad komisija uh, E, peržiūrėtų teisinės koncepcijas, taip pat e, terminus, apibrieštis, kurie taikomi visose trijose pasiūlymuose. Ir pirmiausia, reikėtų susitarti būtent dėl šių dalykų, reikia, kad susitartų ir taryba, ir komisija, o po to jau galėtumėm sparčiai judėti į priekį ir tęsti mūsų diskusijas. Aš manau, kad taip reikėtų dirbti, nes priešingų atveju mes žengsim žingsnį į priekį, du žingsnius atgal ir vis bandysime išrasti dviratį. Ir dar kartą paprašysiu, parenkite lenteles, juose apibrieškite, kokie yra horizontalūs klausimai ir jais galėsime susitarti tarp trijų institucijų, tarp politinių frakcijų ir galėsime diskutuoti toliau. Nes priešingo atveju, kaip jau sakiau, bandysim iš naujo išradinėti dviratį. detaliai nesigilinsiu į patį pasiūlymą, tik noriu pasakyti, kad aš remiu tai, ką siūlo e, pranešėja, turime siekti geresnių garantijų, veiksmingesnių procedūrų, mažinti biurokratiją. Ir manau, kad šie tikslai mum bendri, tačiau tuo pat metu reikėtų išlaikyti pragmatinį požiūrį. Ir norėčiau, kad komisija man dar kartą pasakytų, kada galime tikėtis tos peržiūros ir tų horizontalių klausimų lentelės. Ačiū. Thank you. Mr. Buzutil. Dėkoju, ponas Buzutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, uh, Janine Hannis Plešert. Ačiū, pirmininkė. Pone Plešert praktiškai išsakė mano mintį. Aš visiškai palaikau jos siūlymą siekti horizontalaus požiūrio, svarsant visus šio paketo pasiūlymus ir e, pritariu ir ponios Holmeier mintims. Jei mes neišsiaiškinsime, koks yra bendras mūsų požiūris, jei nesimsime tų visų pasiūlymų svarstyti horizontaliai, mes nepadarysime e, pažangos svarstydami atskirus pasiūlymus. Ir manau, kad tam tikrą prasme mes švaistome savo laiką svarstydami atskirų pasiūlymų elementus. Uh, vietoj to mes turėtumėme laikytis bendro, vieningo, horizontalaus požiūrio šios pasiūlymus, kad ir taip juos susijėtume. Taigi aš visiškai palaikau kolegų ką tik išsakytas mintis ir manau, kad mes, kad mums reikia, jog komisija padėtų mums išsiaiškinti, kaip galime horizontaliai svarstyti tuos pasiūlymus ir tik tada mes kaip komitetas surasime kompromisą dėl šių horizontalių klausimų ir tik tada galėsime atskirai dirbti, svarsydami kiekvieną pasiūlymą. Ačiū, daugiau niekas nenori pasisakyti. Jei ne, taip, prašau, prašau. Madame Flotre. Pane Flotre. Madame Flotre. <laughs> Merci. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau Silvigijom padėkoti už pristatymą ir už tai, kaip šauniai jie organizuoja diskusijas dėl šio pasiūlymo, dėl direktyvos peržiūrėjimo, nes aš manau, kad e, labai viskas aišku ir labai e, viskas gerai, kadangi jį ketina pagerinti standartus, kurie turėtų būti taikomi žmonėms, kurie važiuoja į es teritoriją, kurie prašo prieglopščio tikslas yra padaryti geresnės procedūras, kurios užtikrintų geresnės migrantų teises ir atrodo, kad jeigu tokio tikslo siekime, tai visi ir susitarsime. E, dažnai sakoma, kad tai yra ministrų tikslas. Man, e, aš prisimenu, kaip buvo kritikuojama taryboje diskusijose 20 e, lapkričio ir galiu užtikrinti, kad ministrai tikrai nori pagerinti standartus per procedūros pagerinimą, bet, bet viskas kol kas labai kritikuojama, nes dažnai yra sakoma, kad migrantų interesai statoma prieš valstybių narių interesus ir panašiai. Taip kad daugelio ministrų pasisakymai gana, buvo gana gyvi ir dažnai buvo sunku išvelgti norą pagerinti situaciją. Tuo tarpu situacija turi būti gerinama, ypatingai pagrindiniais klausimais, kurie buvo paliesti pranešėjus Silvigijom Aišku, kad e, ribojimai turi būti aiškiau išnagrinėti, taip pat e, apskundimo ir peržiūrėjimo klausimai yra labai svarbus. Apskund... E, ir, ir pagalbos, teisinės pagalbos klausimai yra labai svarbus. Taip kad manau, kad šiais klausimais yra netgi neįdomus, o daugiau kaip įdomus pasiūlymas, kadangi tokiais e, aspektais yra pagerinama prieglapščio prašytojų padėtis. Problemos. Pirma, labai sudėtingas e, situacija, kadangi pasiūlymas eina į pasiūlymų paketą. Ir tai yra paskutinis dalykas, dėl kurio reikėtų pagalvoti. Aišku, aš žinau, kad įvairiuose pasiūlymuose reikia ieškoti pastovumo. E, direktyvoje reikia labai daug ką aiškiau apibriežti, tačiau man kyla klausimas, ar etapus reikia diferencijuoti, ar reikia ir kokiomis sąlygomis reikia e, organizuoti bendros koncepcijos denonsavimą, ar reikia peržiūrėti direktyvą, reikia siekti, kad ta direktyva būtų horizontali. Klausimų daug. Jeigu bendri mūsų tikslai, tai aišku, tada rasime ir būdą, kaip tų tikslų siekti. Dėl to tikrai nesirūpinčiau. Ir manau, kad šiandieną tą diskusiją dėl teksto turime tęsti toliau. Ir mums reikalingas organizacinio darbo pasiūlymas, ką daryti, kad kol tie tekstai diskutuojami, kol jie peržiūrėjami e, įvairiose frakcijose ir šešėlinių pranešėjų, kaip organizuoti darbą, kad mūsų uh, bendras darbas būtų bendrų ir būtų bendrų darbų ir kad visi prieitumėm, prieartėtumėm prie m, mm, patenkinamo teisės akto. Uh, uh, uh, Manau, jog lab, išaiškėjo, kad būtina koordinuoti šių pasiūlymų svarstymą horizontaliu e, lygmenių ir tampa aišku, kad reikia surenkti palaus stalo diskusiją su Odisėjus tinklu. Numatome balandžio 26 šį renginį, prašau pasižymėti tai savo darbo tvarkėse. E, balandžio 26 nuo 13 iki 15 valandos. Tuomet vyks apvalaus stalo diskusija, kurios metu bandysime išsiaiškinti, aptarti horizontalius klausimus. Dabar vėl grįžtame prie komisijos. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, visi sutarėme, kad svarbu užtikrinti nuoseklumą, dirbti sklandžiai. Na, jei teisingai supratau, ponios Omajer pasisakymą. Ji norėtų, kad trys pasiūlymai virstų vienu pasiūlymu, tačiau tokių planų ne, ne, nėra. Reikia laikytis. E, taisyklių galiojančių šiems atvejams ir noriu pasakyti, kad yra labai konkrečios taisyklės šiuo klausimu, kurių reikia laikytis toliau horizontalus požiūris. Taip, iš tikrųjų mes esame pasiruošę pagelbėti, išsiaiškinti juos. Tačiau čia aktualus, aktualus ne tik horizontalūs klausimai. Tie trys pasiūlymai yra ir labai skirtingi. Iš tikrųjų, jie yra vieno pasiūlymų paketo dalis, tačiau juo, jais siekiama skirtingų tikslų. Kartais kai kurie apibrėžimai skirtingi skiriasi dėl to, kad tie skirtumai yra pateisinami, nes ne, mes nebūtinai kalbant, kalbame apie tuos pačius asmenys. Pavyzdžiui, kai kalbame apie kvalifikacijų direktyvą, tada kalbame apie pabėgėlius, e, asmenų prieimimo direktyvoje kalbama apie pabėgėlius. Taigi, yra įvairių priežasčių ir turime būti labai kruopštus ir atidus. Ir yra daugybė kitų klausimų, kuriuos reikia svarstyti. Ir aš norėčiau paraginti daryti šį darbą, atlikti paraleliai. Taip, horizontalus požiūris išspręs kai kuriuos klausimus. Šeimos apibrėžimą, veiksmingus prašymus, bet yra ir daugybė kitų klausimų, kuriuos reikia svarsyti ir mes manome, kad svarbu tęsti darbą dėl viso pasiūlymo paketo, o ne tik horizontaliais klausimais tą darbą galima daryti paraleliai ir mes tikrai esame pasirengę padėti parlamentui ir dirbti konstruktyviai ir su taryba, ir su parlamentu. Ačiū. Ačiū dar kartą, ponė Gijom. Labai trumpai, nes matau, kad mes įsigilome į, diskusijų, į dalyko esmę, bet diskusijų ir toliau kyla. Dėl, dėl teksto, dėl paketo. Sakyčiau, kad iš tiesų reikia ieškoti susitarimą su taryba, aš pritariu tai minčiai. Bus tikrai nelengva. Tačiau manau, kad parlamentas turi užimti deramą vietą tarp institucinėme dialoge. Mes turime toliau ieškoti konsensuso, toliau e, kuo platesnio susitarimo tarpusavyje. Antra pastabų serija. Vis tik tais norėčiau paprašyti, kad e, ir toliau man būtų leidžiama dirbti su šešėliniais pranešėjais, kurie jau yra įsigilinę į dalyko esmę ir toliau dirbti ties tą esmę, nes e, sritis iš tiesų sudėtinga ir ją reikia labai įsigilinti. Aš puikiai suprantu, kokios pastabos šiandieną buvo išsakytos, panašiai buvo šnekama ir anksčiau, dėl horizontalios dimensijos buvo šnekama anksčiau ir šiandien taip pat pasisakyta. Aš viską puikiausiai suprantu ir nelabai įsivaizduoju, kaip galima būtų sudaryti kažkokią konkretesnę darbo tvarkę remintis tais horizontaliais elementais. Čia ko gero komisija tą turėtų pasakyti. Tačiau bet kokiu atveju reikia ir toliau stengtis apibriežti susitarimą su įvairiais koordinatoriais, su šešėliniais pranešėjais. Ir toliau reikia dirbti e, siekiant horizontalaus E, horizontalios dimensijos. Taigi darbas sudėtingas, tikiuosi, kad kiekvienas įsilies į to darbo atlikimą, kiekvienas neš savo indėlį. Labai norėčiau padėkoti, kad priminėte, kad 26 balandžio vyks apvaliojo stalo posėdis, kuriame bus svarstomas horizontalusis klausimas susijęs su prieglopščiu. Aš manau, kad tai bus labai svarbus klausimas posėdis, kurio metu galėsime susidaryti aiškius, aiškesnių minčių įvairiais klausimais. Ir dar dėl darbo tvarkės, dėl horizontalaus požiūrio. Jeigu komisija atidėjo, atidėtų atsakymą, atsakymą pateikimą, jeigu nebus aiškesnių kažkokių minčių dėl darbo tvarkės, tai vis tiek manyčiau, kad iki rugsėjo, ko gero, mums nelabai pavyks padaryti kažką panašaus į e, pranešimą, kurį turėtumėm pateikti komisijai. Taip kad kol kas dirbkime ir siekime rezultatų. Labai ačiū. Ar pasiruošę eiti toliau? Pername prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra trečiųjų šalių ar asmenų be pilietybės priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausi reikalavimai nauja redakcija. Ir čia svarstame pasiūlymą, kurio tikslas aptarti problemas iškilusias per pirmąjį prieglopstų mokesčio srities teisės aktų svarstymas siekiant įtvirtinti labiau suderintus, pažangesnius apsaugos standartus ir taip judėti bendros prieglopščio sutikimo procedūros ir vieningo statuso link. Ir pakeitimų įteikimo terminas yra įrašytas, tuo jį. Į Taigi pakeitimus galima tikti, bet dabar vyks pasikeitimas nuomonėmis. Ir dar kartą primenu Jums, kad kitą savaitę vyks apvalaus stalo diskusija, kur bus kalbama apie horizontalius klausimus, o pranešimo projektas bus pristatytas Libe komiteto posėdėje birželio pabaigoje. Birželio 23-24 dienomis, bet pirmiausia pasisakys pranešėja Pone Jean Lambert, atsiprašau, kad aš neteisingai jūsų e, pavardę ištariau ir pa, pa, pasiūliau pasakyti ponui Jean Lambert, kurio nėra. Um, okay, the, Ačiū. Kaip jau buvo sakyta, aptarinėjame taip vadinamą kvalifikacijų direktyvą ir 2004 įsigaliojo pirminis jos variantas, tuo metu buvo konsultuotasi su parlamentu, dabar įsigaliojo Lisabono sutartis ir dabar toliau reikia diskusijos taikyti bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. Dabar galiojanti direktyva iš esmės aptarinėja, kasgi gali būti uh, E, kasgi gali teikti paraiškas e, pabėgėlio statusui ir papildomai apsaugai. Papildoma apsauga yra laikoma ta papildoma apsauga žmonėms, kurie pagal Ženevos konvenciją netiko procedūrai, bet jiems reikėjo apsaugos. Dokumente kalbama apie tai, kas yra persekiojimas pagal 51 metų konvencija, daug kalbama apie tam tikras grupės žmonių, kas gali būti laikomi persekiotojais. Na, o 2004-aisiais atsirado viena naujiena ir buvo pradėta kalbėti ne tik apie valstybinius tam tikrus veikėjus, bet ir nevalstybinius. Tai buvo labai svarbi naujovė. Dokumente taip pat kalbama ir apie tai, kur turi būti taikoma apsauga, kokios yra apsaugos galimybės kilmės šalyje kas įmanoma padaryti, kokiamis sąlygomis, kas iš vis gali siūlyti apsaugą kilmės šalyse. Ir būtent dėl šio klausimo, bei dar dėl kelių kitų kilo tam tikrų problemų parlamentų ir neiškumų. Taip pat yra kalbama apie tuos, kas yra naudos gavėjai, kas yra apsaugos gavėjai, koks yra tos apsaugos turinys, kalbant apie tam tikras teisės, kokias gauna teisės asmenys, kiek tai susiję su kelionės dokumentais, švietimu, užimtumu, socialiniam garantijom, sveikatos priežiūrė ir kitais dalykais. Dabar, kaip jau buvo sakyta, mes kalbam apie naujos redakcijos dokumentą ir naujos redakcijos reikia iš dalies todėl, kad, kaip žinome, praktikoje skiriasi daug kas valstybėse narėse, skiriasi tai, kaip jos taiko tam tikrus dalykus. Taip pat naujos redakcijos reikia dar ir dėl to, kad per peržiūros procesą buvo nuspręsta, kad papildomos apsaugos principas ne visuomet yra trumpalaikė apsauga, e, atsirado ir kitų pokyčių, taip pat yra atsižvelgiama į naują teismo praktiką ir taip toliau. Na, visuomet kyla sunkumų dėl naujų redakcijų dokumentų, todėl kad atsiranda sričių, kurių vis dėlto neapima nauja redakcija, nors jas reikėtų apimti, tačiau vis dėlto ne apie tai šiandien kalbame. Na, mano nuomonė, tai, kas dabar siūloma, iš esmės gali būti vertinta teigiamai, nors neapima kai kurių dalykų, kuriuos norėtumėm apimti. Šiek tiek foninės informacijos. Pagrindinis tikslas - pabėgėlio statusą ir papildomos apsaugos statusą suartinti tam, kad geriau apibrieštumėm, kas yra tarptautinės apsaugos gavėjai ir kad juos apibrieštumėm kaip bendrą kategoriją, nepaisant to, kad yra uh, tie du skirtingi mano minėti dalykai. Taip pat svarbu išsiaiškinti, uh, kaip geriau suderinti tą papildomą apsaugą ir pabėgėlio statusą, kai kurios valstybės narės ir taip jau yra suvienodinusios šiuos du dalykus, šias dvi kategorijas, tai bandoma padaryti ir naujoje direktyvoje. Ir taip pat siekiama nešti daugiau aiškumo dėl prieigos prie mokymų, pavyzdžiui, tiems, kas gauna papildomą apsaugą, taip pat e, siekiama neš daugiau iškumo dėl prieigos prie darbo rinkos ir šie pasiūlymai yra labai geri, nors man kyla kai kurių klausimų dėl kelionės dokumentų, pavyzdžiui, tačiau apie tai pakalbėsime diskusijos metu. Taip pat kyla keli klausimai ir dėl terminologijos. Pavyzdžiui, nepilnamečių iki 18 metų atveju, tokių asmenų, kuriems gali reikėti apsaugos, šeimos apibrieštis yra išplečiama ir yra įtraukiami nepilnamečiai, nepriklausomai to, ar jie vedė ar ne, ir atsižvelgiama į tai, ar reikia apsaugos. Taip pat kalbama apie šeimos susijungimo principą. Taip pat įnešama daugiau aiškumo dėl lyčių klausimų, ypač kai kalbama apie persekiojimo aukas, kas gali būti tos aukos. Manau, dar reikėtų galbūt detaliau panalizuoti šį klausimą, jei neklystų dvi ar trys šalis taiko naują sistemą. Taip pat naujoje redakcijoje yra bandoma įnešti daugiau aiškumo ir į tai, kaip apsauga šalies viduje galėtų būti geriau apibrėžiama kaip galima būtų veiksmingiau apsaugoti asmenis. Dėl to kyla dar papildomų klausimų, tai yra pavyzdžiui, kaip įvertinti, kas yra veiksmingas apsaugos teikimas. Jei pažiūrėsite jungtinių tautų taikos palaikymo e, tam tikrus principus, tai Srebrenicos atveju pamatysite, kad ta veiksminga apsauga nebuvo užtikrinta, na, bet tai jau yra kitas klausimas. Tokie būtų bent jau tie keli e, pagrindiniai elementai, kurie dabar pateikiami komisijos pasiūlyme. Kol kas dar neįvyko šešėlinių pranešėjų sustikimas šiais klausimais, bet e, gan greitai jį surenksiu po mūsų šios dienos diskusijų. E, taip pat jau buvo minėta, kad bus surinkta palausalo diskusija horizontaliais klausimais, bet manau, kad svarbu surinkti ir šešėlinių pranešėjų bei NVO ekspertų susitikimą, nes jie taip pat turi dalyvauti rengiant dokumentą, turime atsižvelgti ir jų patirtį, bet turbūt kol kas e, įžanginiam pasisakymui iš mano pusės tiek. Dėkoju. Pirmininkaujanti šalis, ponas Burgos. Ačiū pirmininkė. Mes taip pat manome, kad ši direktyva yra svarbiausia prieglopščio procedūros e, procese. Ji šiek tiek, ji, ji netokia sudėtinga kaip ankstesnė. Ir vienbalsiai buvo pasisakyta už tai, kad galiotų dabartinė, dar galiotų e, dabartinė direktyva. Direktyva svarstama pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Trys institucijos dalyvauja nelengva ieškoti sutarimo, bet jeigu visos trys pusės rodys gerą valią, o taip yra, tai nebejoju, kad mums pavyks susitarti. Tarybos pozicija tokia pat, kaip ir pozicija ankstesniais, ką tik svarstos direktyvos klausimų. Įvyko pirmoji, pirmas jos aptarimas ministrų posėdėje, dabar darbą pradeda ekspertai. Ir kai kurias problemiškas rytis mes dar toliau nagrinėsime, gilinsimės į jas. Bet be abejo, valstybės narės domėsis, kaip naujos priemonės, kokį poveikį naujos priemonės e, joms turės. Bus domimasi nuostatomis dėl kilmės šalies O kalbant apie turinį, reikėtų nepamiršti finansinių, finansinių kaštų. Tai yra ypač aktualu ir, ir reiktų būtent tą klausimą išnagrinėti prieš susitariant dėl teksto. Taip pat noriu pasakyti kai ką dėl testinio ilgalaikio pabėgėlio statuso. Kaip šis klausimas bus nagrinėjamas yra svarbu ir, ir koks bus uh, tokių šios ryties nuostatų poveikis. Taigi yra sudėtingų sričių, bet mes dirbame tais klausimais ir tikimės, kad per protingai pagristą laikotarpį pavyks susitarti ir su komisija, ir su parlamentu. Ačiū dabar komisijos vardu, ponia Aurėlė Gon. Euh, Ačiū, ponia pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Jean Lambert už jos išsakytą bendrais bruožais teigiamą komisijos pasiūlymo vertinimą ir, kaip ką tik buvo pasakyta, mūsų peržiūrėta redakcija yra paremta pirmąją direktyvos versiją 2004 metų, nes toje direktyvoje buvo teigiamų elementų, bet taip pat ir trūkumų, pavyzdžiui, vertinant e, teisinius apibrėžimus, pavyzdžiui, kas galėtų naudotis Ženevos konvencijos numatoma apsauga arba antrinė apsauga, tas nuostatas reikėjo toliau tobulinti. Taip pat norėtumėme sureaguoti į naująją sutartį Stoholmo programą ir tai, kad pagal svarstomų pasiūlymų paketo požiūrį siūloma tvirtinti bendrą procedūrą ir bendrą statusą. Keletą žodžių apie teisinės, nu, apie teisinius apibrėžimus ir direktyvoje įvedamus kriterijus. Komisija paremė savo pasiūlymus e, precedentų teisės analizę Jean Lambert kalbėjo apie veiksmingą testinę apsaugą. Teisingumo teismas prieš porą savaičių paskelbė nutartį, kuria iš esmės patvirtinama komisijos šioje peržiūrėti redakcijoje pateiktos formuluotės. Ir tai yra tikrai labai naudinga tolesnėse dėrybose. Jeigu kalbėtume apie statuso suvienodinimą ir teisių, teisių turinio tobulinimą. Sakyčiau, kad ne, vis, ne, ne visi klausimai yra tokie opus kaip tie, kurie yra susijęs su prieglopšio procedūra, tačiau mes dirbsime derindami, artindami nuostatas. Žinau, kad kai kuriams valstybėms rūpi tai, kiek kainuos kai kurios priemonės numatomos šiuose teisės aktuose. Mes e, užsakėme poveikio vertina, vertinimą ir manome, kad kaštai bus mažesni iš tikrųjų nei e, išvados skelbiamos kai kuriuose analizėse. Pabėgėl, Europos pabėgėlių fondas yra svarbus solidarumo instrumentas, kuriuo galima, kai galima pasitelkti Kita vertus, nereikėtų traktuoti atskirai įvairių e, aspektų, kurie yra susijęs su šia tema. E, Prieglopščio klausimas leis sukurti bendrą standartą visoms institucijoms bendradarbiaujant ir mes tada galėsime pasiremti įvairiomis priemonėmis, kurios bus e, suvestos į bendrą lygį visoje Europoje. Taip kad reikėtų šiuo atveju irgi kažkokiu bendrų standartų siekti. Merci. Now discussion. Frau Holmeier. Dėkoju, pradėsime diskusijas. Pone Holmeier. Ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, jeigu leisite, trumpai sureaguosiu į tai, ką sakė komisijos atstovė. Pone Martinė, aš tikrai būčiau norėjusi gauti nuoseklesnį, išsamesnį pasiūlymą, tačiau jo negavau. Dabar turime tris atskirus pasiūlymus ir būtent juos turime aptarinėti. Dėl kvalifikacijų direktyvos. Grįšiu prie horizontalių klausimų temos, aišku, nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Klausiu komisijos, kokį darbų grafiką ir laiką esate nusimatę ir kada ketinate pateikti uh, lentelę su horizontale pozicija ir koncepcijų paaiškinimu. Jeigu to neišsiaiškinsime, tai, kaip sakiau, bus labai sunku diskutuoti dėl teksto formuluočių ir norėčiau gauti konkretų atsakymą dėl laiko grafiko, kada gausime iš jūsų konkretesnį informaciją. Taip pat noriu paklausti ir tarybos turime išsiaiškinti, kas yra apsaugos gavėjai kas yra verti apsaugos ir kokios nuostatos jiems turi būti taikomos. Jeigu bus kažkokių pakeitimų dokumente, tai turės taip pat įtakos ir skaičiams, procedūroms, sumoms ir taip toliau. O aš nežinau, kokie tie pokyčiai bus, koks bus tas poveikis ir tai taip pat reikėtų kiek galima greičiau aptarti. Turbūt visi suprantame, kad žmonės, kurie kenčia nuo persekiojimo ir toliau turi būti saugomi, jiem turi būti numatyta apsauga, tačiau uh, juos reikia traktuoti kitaip nei tuos, kurie nėra persekiojami ir kurie nepagristai prašo apsaugos, kurie negali gauti tokios apsaugos, tad nekantraudama laukiu tolesnių diskusijų. Dėkoju, ponas Brons. Na, panašu, kad kai kurie žmonės mano, jog visi, kurie sako, kad yra prieglopšio prašytojai, iš tikrųjų yra. Todėl kyla klausimas, kiek tokiam žmonėm galim padėti tie, prieš kuriuos e, vykdomi kažkokie išpoliai dėl įvairiausių priežasčių, e, na, galbūt nuoširdžiai kenčia, bet jie e, vyksta į kelias šalis ir tik po to atvyksta į Europą. Kodėl? Na, manau todėl, kad jie keliauja per saugias, bet skurdžias šalis ir galiausiai nusprendžia, kad reikia vykti į saugę, bet turtingą šalį. Tad tie, kas iš pradžių kelią pradeda kai prieglopšios prašytojai galiausiai tampa ekonominiais migrantais. Na, o kiti žmonės, kurie tiesiog gyvena nuo karo kenčiančiose šalise ar tironijos sąlygomis, aišku, na, turime juos užjausti, tačiau mesgi negalime priimti uh, visų pavyzdžiui, Irako, Irano gyventojų. Taip, jų šalyje vyksta karas, kurį galbūt kartais pradeda ir vakarų valstybės, tačiau mes negalime priimti visų tos šalies gyventojų. Negalime priimti, pavyzdžiui, visų Kinijos gyventojų, kurie kenčia nuo tironijos. Galime, na, nedaug, nedaug ką galime padaryti tų šalių gyventojams, vis dėlto šitą nuveikti galime. Pavyzdžiui, galime rodyti geresnį pavyzdį ir turėtumėm nustoti persekioti savo pačių gyventojus. Antras dalykas - turėtumėm nustoti skelbti karą tokiom šalim kaip Irakas, pavyzdžiui. Tai, kad pradėjome su jais karą, tai sukėlė daugiau problemų nei išsprendė ir sukūrė dar daugiau prieglapšio prašytojų. Dėkoju, ponas Dejong. Labai ačiū. Pirmininkė, norėčiau vieną pastabą pateikti. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką sakė komisija pristatydama šį pasiūlymą. O komisija sakė, kad yra labai svarbu atsižvelgti į tas nuostatas, kurios yra labai smulkiai apibrėžtos arba indikacinės nuostatos. Aš manyčiau, kad toks veikimo būdas būtų tinkamas. Ypatingai jeigu pasižiūrėsime į 15 straipsnį, kuriame yra apibrėžiama, kas yra e, angliškai tariant serious harm. Aš manyčiau, kad valstybės narės tokiu būdu galėtų turėti daugiau veikimo laisvės ir galėtų prijungti kitų kriterijų O kalbant apie subsidiarumo principą, vis tik tais reikėtų atsižvelgti, kad valstybėse narėse susiklošiusios skirtingos tradicijos. Visą tai reikėtų labai kruopščiai patikrinti prieš nustatant kažkokius ribojančius kriterijus arba kažkokius aprašančiuosius kriterijus. Arba galų galia apsisprendžiant vienokie ar kitokie kriterijai bus nustatomi. Kita vertus, e, vizos, apsauga ir panašiai šitie ribojantis e, kriterijai E, tam vienais atvejais nustatomi turi būti, kitais atvejais turi būti indikaciniai kriterijai, nes antraip, manyčiau, jeigu veiksime kitaip, tai galbūt ne visai bus ir logiška. Ačiū, sako pirmininkas, prieš suteikdamas žodį poniai Lambert, norėčiau tarybai užduoti keletą klausimų. Tiksliau, ponas Bogos gal galėtų patikslinti atsakymus į klausimus, kurie jam buvo užduoti. Ačiū. Jeigu teisingai supratau, tai e, pagal dabar galiojančią direktyvą ir būsimąją direktyvą tie žmonės, yra, į kuriuos direktyva yra nukreipta, nesikeis. Viena vertus, pagal Ženevos konvenciją žmonės gauna apsaugą ir pagal Ženevos konvenciją yra prievolė tarptautinių mastų valstybėms narėms, kurios turi, jos turi laikytis, o kita vertus, yra e, papildoma apsauga, kuri yra paminėta 15 straipsnėje, tam, tik, tam, tam tikriem žmonėm ta apsauga tai, taikytina pagal bendryjų teisę. Tai yra tokie žmonės, kurie galėtų rizikuoti, kuriems galėtų kilti e, pavojus, jeigu jie grįžtų į savo kilmės šalį. Ar tai jie galėtų būti kankinami, ar tai jie, jiems, jų gyvybei galėtų grėsti pavojus, arba e, jie galėtų patirti, patirti kažkokios tai žalos. Taigi su šituo pasiūlymu ši grupė ir toliau lieka. Tik, tik reikia išsiaiškinti, ar šita antra grupė, kuri yra apimama antro, antrinės apsaugos, yra tas pats, kas pabėgėliai ar ne. Būtent tą dalyką reikia išsiaiškinti. Jeigu norite kitokių kokių nors pasiūlymų, savai mes suprantame, esu jūsų paslaugos visą popietę. Ačiū komisija, ponė Gan. Ačiū. Mintis paprasta. Ir mes, žinoma, būsime pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų paslaugoms pasiaiškindami visas savokas, tačiau aišku mintis tokia, kad ne visus reikia saugoti, o reikia saugoti visus, visur vienodai, būtent tuos žmonės, kurie, no, kurie turi būti saugomi, o atsisakyti saugo, saugoti tuos, kurie nepatenka į direktyvoje keliamus kriterijus kad būtų didesnė lygybė užtikrinama visoms valstybėms narėms, kurios patenka į direktyvos taikymo sritį. Lambert. Pone Lambert. Baigiamosios pastabos, ponė Lambert. Ačiū. Manau, reikia aiškiai pasakyti, kad naujos redakcijos tekste turėtumėm aptarti tuos dalykus, kurie bus keičiami. Tad iš esmės esminė pagrindinė direktyva liks, jos esmė liks. Ir e, liks tie patys reikalavimai tiem, kas gali gauti apsaugą, kokie tai žmonės ir taip toliau. Tad to nepamirškime, visą tai liks. Ir man atrodo, kad kartais tai gali kelti problemų. Todėl, kad jei pažiūrėsite į 15 straipsnį ir Sirijas Ham apibriešti, dėl jos kyla neiškum, todėl, kad ši dalis nebus peržiūrima, ji liks. Na, o dėl jos kartais kyla tam tikrų abejonių ir galbūt mes norėtume šitą pakeisti. Na, o kalbant apie išsiskiriančias nacionalinės tradicijas, tai trečias straipsnis ir keturiolikta konstatuojamoji dalis, jos taip pat nebus keičiamos naujo redakcijoje, jos irgi liks. Na, o klausimas, apie ką mes čia kalbam? Turėtumėm nepamiršti, kad didelė dauguma žmonių, kurie pabėga iš savo šalies dėl persikėjimo arba dėl grėsmių, jie dažniausiai persikelia į kaimininės šalis, o jos taip pat yra skurdžiausios pasaulyje. Pavyzdžiui, Bangladešas šiuo metu itin kenčia nuo iš Birmos atvykstančių pabėgėlių ir jie nevyksta į ES, jie vyksta į kaiminę šalį. Ir atlikti tyrimai dėl to, kokiais motyvais vedami žmonės išvyksta, rodo, kad labai dažnai tai yra susijęs su šeimos ryšiais ir kad dažniausiai jie išvyksta ne dėl darbo rinkos, ne dėl socialinių dalykų, o jie bėgdami nuo persiekimo vis dėlto bando išsaugoti ryšius su savo šeimomis. Na, o e, tai, kas buvo sakyta dėl mūsų pačių piliečių persiekimo, nepamirškime, kad tam turime įvairius kovai su diskriminacija skirtus teisės aktus ir jų nereikėtų pamiršti. Toliau dėl saugių šalių buvo kalbėta ir man atrodo, kad šiuo atveju reikėtų taikyti procedūrų direktyvą, o ne šią konkrečią, kurią dabar aptarinėjame. Kalbant apie kaštus, žinau, kad tai daugam rūpi. E, reikia pasakyti, kad turbūt būtų naudinga priminti tai, ką sakė komisija, tai yra, kad atliekamas poveikio vertinimas bei kiti tyrimai ir studijos, jie yra labai svarbus. Reikėtų atsižvelgti į tai, kas ten parašyta. E, taip pat nepamirškime ir tarybos rekomendacijų dėl aktyvios e, įtraukties į darbo rinką tų žmonių, kurie atvyksta, tai labai svarbu. Taigi labai svarbu išsiaiškinti, apie ką konkrečiai kalbame, kai rengiama nauja redakcija ir kokios veiksmų laisvės mes turime. Na, o tai, kas yra pateikta tie pakeitimų pasiūlymai, mano nuomonė, dar gali būti tobulinami. Ir aš tikiu, kad per šešėlinių pranešėjų susitikimą mes tai apmastysime, pateiksime naujų pasiūlymų. Ir kaip sakiau, nepamirškime, kad labai svarbu E, užtikrinti ir geresnį įgyvendinimą ir įgyvendinimo nuoseklumą. Tai taip pat svarbu. Ir e, birželį turėtų būti parengtas pirmas e, pranešimas, bet dar pasižiūrėsime, kaip viskas klostėsi su procedūrų direktyva, koks jos bus taimo gra, laiko grafikas ir atsižvelgiant į tai derinsim ir savo laiko grafiką. Ačiū, ponia Lambert. E, pranešimo projektas turi pasirodyti birželio pabaigoje, jeigu pranešėja nesiūlis kitų datų ir dabar einame, dirbame toliau pagal darbo tvarkę ir periname prie šeštojo jos punkto ir septintojo. Jie yra susiję, nes pagal abu punktus svarstome rekomendacijų projektą. E, tai yra antrasis svarstymo etapas. Ir šeštas darbo tvarkės punktas e, - Europos prieglapšio paramos biuro įsteigimas. Pranešėja šiuo klausimu taip pat yra Jean Lambert. Ir čia svarstome vieną iš svarbiausių Hagos programos temų. 2009 m. birželio 7 d. Europos parlamentas patvirtino teisėkuros rezoliuciją, kuria kurią parlamentas patvirtino su pakeitimais, remdamasis komisijos pasiūlymu. Pasiūlyme numatoma agentūra, kuri teiks pagalbą valstybėms narėms klausimais susijusiais su bendra Europos prieglapščio sistema. Ir dabar mes svarstame ponios Lambert parengtą pranešimą, kad patvirtintumėme E, rekomendacijų projektą. Tai yra antrasis svarstymo etapas. Pone Lambert, žodis jums. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra paskutinis klausimas, kuriuo kalbu šiandien šiame posėdyje. Kaip jūs ką tik tai priminėte, Europos prieglopščio paramos biuras yra agentūra, kuri buvo sukurta tam, kad būtų užtikrintas dinamiškesnis darbas, e, dinamiškesnė veikla šioje srityje, dar, darbe, kurį jau daro valstybės narės, tai taip pat siekiant užtikrinti nuseklesnį požiūrį. Šio pasiūlymo tikslas yra taip pat užtikrinti, kad mes pasiektume tikslų Europos prieglopšio sistemos klausimų, kad, mūsų, kad veikla valstybėse narėse būtų labiau sutelkta, nuoseklesnė ir kad valstybės narės sutelktų dėmesį į rezultatus e, prieglopščio įstatymų srityje. Toliau keletą žodžių apie procedūrą. Mes šešėlinį pranešėjai dirbame su taryba. E, per pirmąjį rekomendacijų svarstymo etapą buvo iškilę daugybę klausimų, kaip kolegos tikriausiai prisimena. Ir parlamentas pateikė įvairiausių prašymų, pavyzdžiui, kad agentūra būtų atskaitinga parlamentui, taip pat uh, kėlė klausimą, kėlė tos agentūros vadovo statuso klausimą, taip pat norėjo saistančio mechanizmo valstybių narių atžvilgių, galbūt ta kryptimi bus pasistumėta ir bus peržiūrėtos kai kurios nuostatos dėl, š, dėl šio biuro, taip pat pilietinės visuomenės įtraukties klausimas. Galiausiai buvo nuspręsta sukurti konsultacinį forumą. To forumo, dėl to forumo taisyklių susitarta su biuro vadovu. Ir taip pat buvo svarsyti variausiai kiti klausimai susiję, pavyzdžiui, su trečiosiomis šalimis. Ir po tų dėrybų ir diskusijų su taryba nusprendėme, kad kai kam galime pritarti. Vyko, buvo surinktas indikacinis balsavimas, galbūt prisimenate, lapkričio 12 dieną, po to nusintėme raštą tarybai ir paprašėme, kad taryba pritartų, patvirtintų šį tekstą ir kad po to mes būsime pasirengę patvirtinti dokumentą. Teisininkai, lingvistai abiejose institucijose taip pat to nagrinėjo šį tekstą, netrukus išgirsime jų išvadas. Ir po to taryba atsiuntė savo poziciją ir ji buvo pristatyta plenarnėme posėdėje praėjusią savaitę, kovo 10 dieną. Taigi, mes kokia yra rekomendacija, reikėtų pritarti jai, bet ne per šią plenarinę sesiją, nes nariai norės užsitikrinti, kad po to, kai e, tekstą peržiūrės taryba ir teisininkai, lingvistai, yra tas tekstas, tas pats tekstas, dėl kurio mes susitarėme dėrybų metu, o jei ne, tuomet mes tikriausiai turėtume balsuoti šiame komitete balandžio 7-8 dienomis ir tikiuosi pritarsime tekstui. Bet parlamentas be abejo apsispręs, priims savo sprendimą. Tai tiek. Ačiū. Si quiere intervenir. Pone Burgos. Presidente. Eh, para el Consejo, la Oficina de Asilo es eh, verdaderamente determinante pirmininkė prieglopščio biuras tarybos nuomonė, tobulinant bendrą Europos e, prieglopščio sistemą yra labai svarbus. Pirmininkaujant Ispanijai, tarybos pozicija nelabai keitėsi. Mes tikrai nelabai daug prisidėjome prie to, kad ta pozicija keistųsi ir, kaip sakė pranešėjas, mūsų užduotis yra tokia, kad kaip galima greičiau būtų pasirašyta šitas susitarimas, kad um, tas biuras galėtų kaip galima greičiau įsisteigti ir pradėti veikti. Taip kad norėčiau paprašyti ir parlamentarų dirbti tą pačią linkme, kad tikslas mūsų užsibrieštas būtų kaip galima greičiau pasiektas. Ačiū, aš remiu, ką sakė pirmininkaujantį valstybę, taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad Jean Lambert per dėrybas, trilogo metu taip aktyviai ir konstruktyviai diskutavo. Taip pat norėčiau pažymėti, kad komisija pateikė e, oficialų komunikatą ir mes remiame tekstą, kuris buvo patvirtintas juristų lingvistų, bent jau tą tekstą, kurį patvirtino taryba e, vasario pabaigoje. Merci. Ačiū. Yes, Mr. Buzutil. Ponas Busutil. Tik trumpai, prašom. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, very briefly to... Ačiū. Labai trumpai. Sveikinu Žin Lambert. Ji nuveikė puikų darbą rengiant šį dosiją ir ji sugebėjo e, šį dosiją, sakykim, taip, na, ištraukti, išskirti iš to prieglaušio paketo. Tai tikrai puiku, sveikinu ją su tuo. Dar viena pastaba. Aptardami ankstesnius klausimus daug kalbėjom apie prieglapšio prašytojų teisės, kurias jam turime suteikti, tai yra puiku, tačiau kol kas mes nekalbėjom apie naštą, kuri teks įvairiom valstybėm narėm arba tenka jau dabar dėl e, imigrantų antplūdžio, ypač pietinės valstybės nuo to kenčia. Tad panašu, kad kalbam apie tam tikrus dvigubus standartus. Mes suteikiam jiems daugiau teisių, Tačiau visiškai pamirštam vidinį solidarumą tarp valstybių narių, ypač tų, kurioms tenka neproporcinga našta dėl didelio antplūdžio imigrantų. Tikiuosi, kad šis prieglopšio biuras e, galės atsižvelgti į naštos pasidalymo aspektą. Norėčiau dar paklausti komisijos, ar yra padaryta pažangos dėl organizacinių organizacinių darbų, dėl biuro įkūrimo, dėl vadovo paskirimo, personalos atrankos ir taip toliau. Gal gali komisija mus informuoti apie tai? Klausimas komisijai, ponia Gan. Labai nekantriai komisija laukia, kad būtų priimtas reglamentas, kad tada jau galėtų pradėti visus procedūrų e, etapus be teisinko, be teisinio pagrindo negalime kurti biuro. Aišku, laukiame, kol iš atostogų grįž vykdomasis direktorius, laukiame kandidatūrų pateikimo balandžio mėnesį ir kai turėsime teisinį pagrindą, kai bus nariai, kuriuos paskirs valstybės narės į valdybą, tada jau galėsime pradėti pirmuosius etapus steigdami biurą kuris turėtų pradėti veikti maždaug per metus. Žinoma, kai įsigalios reglamentas, taigi dėl, nuo to, kai įsigalios reglamentas, taigi mes dėl to laukiame, kad tas procesas kaip galima greičiau prasidėtų. Ačiū. Ar daugiau komentarų yra, ponas Tavarės? Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Jean Lambert sakė, kad mūsų indikacinis balsavimas patvirtino pradinį tekstą. Aš iš savo pusės pasakysiu lygiai tą patį. Tekstą labai labai ilgai gludinome, puikiai bendradarbiaudami kartu su pranešėjų bei šešėliniais pranešėjais. Parlamentas jau atliko visą jam prigulinti darbą. mes norime toliau stumtis į priekį. Būtent to iš mūsų prašė pirmininkavusi Švedija. Taigi parlamentas savo darbą atliko, kitos institucijos irgi. Ir norėčiau grįžti dar prie tos geros naujienos dėl vykdomojo direktoriaus paskirimo šiam biurui. Europos prieglapšio paramos biurui būtent trilogo metu parlamentas labai aiškiai suformulavo savo poziciją. Taigi netrukus parlamentas svarstys vykdomojo direktoriaus kandidatūrą, būtent tai ir atspindėta ponios Lamberts pranešime. Pirmasis žmogus, kuris vadovaus šiam Europos prieglapščio paramos biurui, labai nulems tiesiog, kaip tas biuras veiks, koks bus jo veiklos pobūdis, reikia, kad tas direktorius atvyktų su mumis susitikti, kad galėtumėm patikrinti, ar demokratiškai jisai buvo paskirtas. Ir pilietinė visuomenė tokiu būdu sužinos, kaip prasidės to naujo biuro, tos naujos institucijos, naujo biuro darbas. Ar turite dar klausimų? Pone Lambert, gal jūs norėtumėte paskutinės pastabas padaryti? Ačiū, man atrodo, mes visi nekantriai laukiame, kol galėsime atidaryti, inauguruoti tą biurą, kad jis pradėtų dirbti ir teiktų konkrečią paramą valstybėms narėms. Ponas Busutil minėjo vadinį solidarumą ir tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas. E, komisijos pateiktas indikacinis darbų tvarkaraštis. Man atrodo, mes dabar turime numatyti klaus, laiką klausimams šiuo klausimu. Ponas Tavarės ką tik minėjo direktoriaus vadovo paskirimą, tai irgi labai svarbus mums klausimas yra tarp institucinė agentūrų darbo grupė šiuo klausimu ir parlamento atstovai domėsis, koks bus santykis tarp parlamento ir agentūrų, atsižvelgiant į neseniai įvykusias diskusijas dėl prieglopsčio paramos biuro. Galbūt e, nariai norės pasikalbėti su savo frakcijų su savo frakcijomis tuo klausimu. Noriu padėkoti už tikrai gerą bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą ir tikiuosi, kad mes balsuodami komitete balandžio pradžioje pritarsime šiam dokumentui ir kad iš tikrųjų viskas pajudės. Ačiū. Ačiū. Pasižymime jūsų galutinės pastabas. Taip pat ir jūsų mintį ir pasiūlymą dėl klausimo. Turime paskirti asmenį Libė komitete už tai atsakingą darbų tvarkaršys būtų toks. Pakeitimus reikia įteikti iki kovo 23 vidurdienio, o balsavimas Libe komitete turėtų vykti balandžio 7-8 dienomis. O tvirtinsime šį dokumentą balandžio mėnesio plenarinėje parlamento sesijoje. Ir taip periname prie septintojo darbo trakės punkto, susijusio su šeštuoju. E, tai yra Europos pabėgėlių fondas 2007-2013 metų laikotarpiu. Pranešė šio klausimu yra ponas Klod Morajas. Jo čia nėra. Ir jie atstovauja ponė Gijom. Mes svarstame rekomendacijų projektą, antrasis svarstymo etapas ir esame pasirengę išklausyti ponios Gijom. Po to pasisakys tarybos, taryba pirmininkačio šalies atstovai ir komisijos atstovai. Pone Gijom. Ačiū, ačiū. Negalima pakeisti pono Marais, galima tik tais užpildyti spragą, kai jo nėra. Taigi labai papildo ponios Džinlambės šitas pranešimas E, dėl Europos prieglobščio paramos fondo biuros įsteigimo, e, bendros biudžetinės e, eilutės finansavimui skirtos būtent ir vienam, ir kitam, ir prieglopščio paramos biurui, ir Europos pabėgėlių fondui. Europos komisija, taryba jau, tiksliau atsiprašau, valstybės narės paremė šį pasiūlymą, Merci. Ačiū. Pirmininkaujantys šalis, komisija, nenorit pasisakyti, ne? Puiku. Ponas Papa Nikolau, prašau žodžio. Labai trumpai, iš tiesų klausimas paprastas. Tam, kad ši, šis fondas pradėtų veikti, reikia iš e, pabėgėlių fondo skirti pinigų. Pirmą kartą su frakcijos kolegomis apie tai jau diskutavome ir svarstėme, ar to fondo pakanka įgyvendinant įsikūrimo programą. Norėčiau priminti, kad visai neseniai mūsų turimos lėšos, mūsų turimi fondai nebuvo pilnai panaudoti Todėl mes turime labai pasvarstyti, kad e, pagalvoti, kaip svarstydami naują biudžetą e, galėsime atsižvelgti būtent į šį aspektą. Ačiū. Ar daugiau komentarų nėra? Nėra. Tad galutinis pakeitimų pateikimo terminas kovo 23.12 valanda. Libėje balsuosime balandį 7.8. Tvirtinsim dokumentą plenarinėje sesijoje balandžio mėnesį. Pereikime prie aštunto darbo tvarkės punkto. Vejamės mums skirtą laiką, nes prieš tai vėlavome. Kalbėsime apie ES bendrosios pabėgėlių perkelimo programos sukūrimą. Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas, pakeitimų pateikimo terminas yra kovo antroji. Tad šis terminas jau praėjo. Tad dabar suteiksiu žodį ponui Tavarės pasisakys pirmininkaujantį šalis, po to ir komisija. Ponas Tavarės. Dėkoju, pirmininkė. Stengsiuos kalbėti trumpai. Ir abu klausimus pabandysiu aptarti kartu. Daugelis, kas dalyvavo šiam posėdį, turbūt dalyvavo ir tai ankstesniuose aptariant šiuos du klausimus, šiuos du pranešimus. Kai kurie klausimai turi būti aptariami pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą, pavyzdžiui, kompensacijos šalims, kurios turi skirti lėšų pabėgėlių perkelimui, trečiųjų šalių pabėgėlių perkelimui ES. Tad e, iš esmės reikia numatyti biudžeto eilutę. Dabartinė kompensacijų sistema nėra pakankama ir mums reikia ambicingos perkelimo programos. Jei norime pasiekti Švedijos pirmininkavimo metu nustatytų tikslų, tai turim kalbėti apie šimtus tūkstančių pabėgėlių, kuriems taikoma perkelimo programa. Dabar tie skaičiai toli gražu yra žymiai mažesni. Tad e, savo dokumente turėtume visas parlamento idėjas surašyti vienoje vietoje ir pasiūlyti gerą perkelimo programą. pereikime prie antro pranešimo, kuris yra savo iniciatyvos pranešėjas, šešėlinis pranešėjas labai konstruktyviai dirbo e, su autoriumi, tai yra su manimi ir stengiamės atsižvelgti į vairiausius kolegų pateiktus pasiūlymus. Buvo siūlyta devini pakeitimai bendro sprendimo prieimimo procedūrai, tačiau 40 pakeitimų buvo pasiūlyta savo iniciatyvos pranešimui. Daugeliu jų be didesnių problemų galiu pritarti. E, dar ir šiandien iš ryto vyko susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir mes nutarėme, kad daugeliu tų pakeitimų galime pritarti, galime juos įtraukti į kompromisinius pakeitimus, kurie tiktų ir pranešėjui, ir įvairių frakcijų šešėliniams pranešėjams. Svarbiausia yra aptarti įvairiausias kategorijas, dažniausiai yra regioninės kategorijos ir jungtinių tautų atitinkama agentūra taip pat turėtų čia padirbėti, reikėtų, kad susitiktų ekspertų grupė iš komisijos ir iš tarybos, kad jie aptartų tas kategorijas ir kad mes galėtumėm nusistatyti prioritetus Europos pagėlių fondui. Nuo pat pirmųjų diskusijų mūsų komitete mes laikėmės pozicijos, kad pabėgėlių perkelimas yra e, svarbi reakcija į tam tikras situacijas ir aplinkybės. Labai dažnai susiklosto tokios aplinkybės, kurios nėra regioniai prioritetai. Tokios situacijos gali susiklostyti bet kuriam pasaulio krašte. Tad reikia nustatyti metinius prioritetus, tačiau taip pat gali susidaryti ir tokių situacijų, kurios nepatenka į tą prioritetų sąrašą. Taigi yra tam tikrų pabėgėlių, e, kurie gali būti kvalifikuojami pagal jungtinių tautų ar kitų organizacijų tam tikrus reikalavimus. Tad reikia nuolatinių prioritetų, reikia metinių prioritetų, reikia nuolatinių prioritetų, pavyzdžiui, moterys ir vaikai, kuriem grėsia psichologinis, e, seks, taip pat lytinio išnaudojimo pavojus, taip pat e, pabėgėlių stovyklose esantys pabėgėliai nukentėjo nuo karinių konfliktų arba stichinių nelaimių. Tad e, labai dažnai būtent tokiem žmonėm, kurie jau yra pabėgėlių stovyklose, gali prireikti perkelimo. Ir, na, jeigu nustatysime prioritetus sausio mėnesį, gali būti taip, kad kažkokia stichinė nelaimė ištiks lapkričio mėnesį. Tad reikia nuolat peržiūrinėti tos prioritetus, reikia gerų kategorijų. Kai kurie pasiūlymai, kurie buvo pateikti, yra labai konkretūs, kai kurie yra bendro pobūdžio, tačiau labai svarbu rasti bendrą sutarimą dėl to, kokiem žmonėm turėtų būti suteikiamas prioritetinis traktavimas. Tai yra žmonės, kurie išgyveno smurtą arba kankinimus, ypatingai pažeidžiami asmenys taip pat e, tokie asmenys, kuriems nedelsiant reikia perkelimo, tie, kuriems e, kyla e, grėsmė, fizinė grėsmė. Tačiau nereikėtų uh, E, užverti durų tiem žmonėm, kuriam kyla kiti pavojai, kurie atsiduria humanitarinėse tam tikrose aplinkybėse, kada jiem irgi reikia pagalbos ir tas situacijas taip pat turėtų aptarti valstybės narės. Dar vienas svarbus dalykas yra valdymas. Reikia aptarti šį klausimą, reaguojant į komisijos jau nekartą išreikštą būtinybę Šiuo klausimu kalbėjo ir už šią sritį atsakingas komisaras ir jis sakė, kad reikėtų nuveikti daugiau, kad pritrauktumėm valstybės narės, pritrauktumėm jų susidomėjimą, nes dabar nelabai daug valstybių narių domisi perkelimo programa. Ir galbūt tai galėtumėm padaryti, jei pasiūlytumėm valstybėm narėm kažkokias premijas už uh, perkelimo programų įgyvendinimą ir finansavimą. Tad reikėtų numatyti tokią tam tikrą premiją prie kompensacijų. Aišku, visų pirma, tam valstybės narės turėtų sukurti būtiną infrastruktūrą. Po ilgų diskusijų mes nusprendėme pritarti pakeitimui, kurį siūlo liberalai, būtent dėl šios premijos, tai yra, kad tokia premija, pavadinkim ją premija, būtų numatyta ir kad ji būtų tvarios ir nuoseklios perkelimo strategijos dalimi. Aišku, mes norime pritraukti kuo daugiau valstybių narių, tad jom turim e, kažką pasiūlyti. Turime, aišku, raginti valstybės narės daugiau dėmesio skirti pabėgėlių perkelimui, tom, kurios jau senai dirba su šiais klausimais. E, tačiau turime pritraukti ir tokias valstybės narės, kurios kol kas nelabai daug dėmesio skiria šiam klausimai, pavyzdžiui, naujos valstybės narės. Reikėtų jom padėti parengti tokias tvarias ilgalaikės pabėgėlių perkelimo strategijas ir programas. Taigi pranešime pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą manau, kad pasieksime bendro sutarimo tarp įvairių frakcijų. Na, o dėl pranešimo savo iniciatyva diskusijos vyksta tinkama linkme. Dar reikia kai kuriuos dalykus išsiaiškinti dėl bendradarbiavimo su NVO, su labdaros organizacijom ir taip toliau. Reikėtų įtraukti daugiau suinteresuotų šalių. Ir dėl to pranešimo taip pat panašu, kad pasieksime bendro sutarimo, nes jau dabar sutarėme daugeliu klausimų, sutarėme ir dėl nuolatinio perkelimo skyriaus arba biuro įsteigimo tas biuras padėtų keistis informaciją, skatintų geresnį bendradarbiavimą tarp jungtinių tautų atitinkamų e, skyrių, nevyriausybinio organizacijų, ES atitinkamų agentūrų ir taip toliau. Tad reikia daugiau nei biudžeto eilutė, reikia žmogiškųjų išteklių, nuolatinių žmogiškųjų išteklių, kurie galėtų svarstyti visus šios klausimus. Na, manau, kad e, kalbėdamas aiškiai parodžiau, kuo skiriasi pabėgėlių perkelimas nuo kitų panašių procesų. E, ir kaip jau sakiau, perkelimas yra susijęs su išorės politikos, užsienio politikos aspektais. Tad iš esmės ša, sakome štai, kad parlamentas nori bendradarbiauti nustatant prioritetus. Mes norime tęsti diskusijas e, su AFET, su DEVE komitetais. Turime aptarti, kokia, koks yra ES vaidmuo pasaulyje šiais klausimais, nes perkelimas yra labai svarbi tema. Mes turime gerą perkelimų politiką ir dabar jau turėtumėm rasti bendrą sutarimą dėl tos bendros, vieningos politikos. Na, aš manau, kad e, aktyviai veikiančios nevyriausybinės organizacijos, taip pat komisijos atstovai visi sprendžia šiuos klausimus, mes visi aiškiai suvokiame, kas yra perkelimas, tačiau vis dėlto reikėtų dar daug ką nuveikti. Komisija ir taryba taip pat pateikė nemažai pasiūlymų dėl šių priemonių įgyvendinimo. Vienas iš tokių pasiūlymų buvo išsakytas per praeitą mūsų susitikimą, buvo kalbama apie tai vadinamą Delegated Act. Ir iš esmės komisija kalbėjo apie Executive Acts, o mums atrodo, kad tai yra Delegated Acts. Iš esmės mums reikia apsispręsti dalykus, dėl kurių reikia bendrai priminėti sprendimus ir dėl kurių ne. Tai yra svarbiausia. Ir man atrodo, kad parlamentas turi puikią progą išsakyti savo nuomonę ir pasakyti, kokią politinę kryptimį norime eiti. 15 balandžio tai yra preliminari data, bet balandžio 15 dieną turėtumėm surenkti informavimo kampaniją ir tokį informavimo dieną parlamente. Nes man atrodo, kad parlamente trūksta informacijos ir žinių apie perkelimo programas ir turėtumėm pasistengti informuoti visus apie šią priemonę, humanitarinę, konstruktyvę, svarbę priemonę. Juk labai svarbu, kaip mes priimam pabėgėlius, E, kaip elgiame su tai žmonėmis, kurie negali grįžti į savo šalis. Jie ir taip jau gavę pabėgėlių statusą pagal jungtinių tautų dokumentus ir, kaip sakiau, reikėtų 15 balandžio surenkti tokią informavimo kampaniją. Obrigado, senor Tavares. Presidencia, senor Burgos. Ačiū, ponė Tavares. Pirmininkai, kreipiuosi į pirmininkaujančios valstybės atstovus, ponė Burgos. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu apie pabėgėlių fondo uh, nuostatų pakeitimą. Tai yra pasiūlymas tvirtinamas pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Valstybės narės bendrai pozityviai vertina tokį pasiūlymą, nes jau dabar šalis uh, gali rasti lėšų uh, žmonių perkelimui ir apgyvendinimui. Tačiau reikia daugiau lėšų šioje srityje, kuri tikrai užtikrina pridėtinę vertę. Taigi mūsų požiūris yra gana aiškus. Neužbėgant už akių visoms smulkmenoms ir detalėms, kurias dar reikės išanalizuoti. Mes su dideliu susidomėjimu peržiūrėjome parlamento pakeitimus ir pastebėjome, kad jie eina tą pačią kryptimį. Jie yra nuseklus. Vyko neformalūs pasikeitimai nuomonėmis su pranešėju ir esame įsitikinę, kad per trumpą laiką mes e, patvirtinsime daugumos poziciją taryboje dėl visų šių pakeitimų. Ekonominės paskatos valstybėms narėjams, kurios imasi gyvendinti asmenų perkelimo programas, dėl visų šių dalykų mes sugebėsime susitarti mes taip pat labai didžiai išnagrinėjame kitus aspektus. Manome, kad jie taip pat, kad ir dėl šių kitų klausimų patvirtinsime daugumos poziciją. E, aptarsime ją su pranešėju ir manome, kad visos tirtinamas procedūros turi būti veiksmingos ir sparčios. Komisijos vardu, ponė Martinė. Uh, Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už, už išreikštą paramą perkelimo politikai bendrai. bei kitiems parlamento nariams už jų patiktus pakeitimus. Norėčiau aptarti pakeitimus, kurie teikiami pabėgėlių fondui ir tvirtinami pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Norėčiau visų pirma priminti, koks buvo komisijos pasiūlymo tikslas. Reikia nepamiršti, kad jau primtas sprendimas dėl Europos pabėgėlių fondo ir pagal jį galima teikti finansinę paramą perkelimo mm, ir apgyvendinimo programoms yra atskirai išskirtos kategorijos asmenų - vaikai, e, moteris priskiriamos rizikai grupiai kit, kitų asmenų kategorijos. Ir kelių suinteresuotų šalių atstovai išreiškė nuomonę, kad tie kriterijai yra nelankstus ir todėl komisijos paprašyta pasiūlyti kitokį požiūrį ir užtikrinti didesnį perkelimo politikos lankstumą. Ir todėl reikia diskusijų, kad, būtų, kad išsiaiškintumėme, kur yra ES prioritetai šių programų atžvilgių. Ir todėl savo pasiūlyme mes ir teikiame lankstų požiūrį nesigiliname taip smulkiai į, į visas detalės, bet pavyzdžiui, kategorijų nustatymą paliekame visų suinteresuotų pusių atstovams, plėtinės visuomenės, kitų institucijų, parlamentoj, kad būtų, kad išiškėtų kokią nors strategiją. Pranešėjas, pranešėjo pasiūlymai bei pateikti pakeitimai dar labiau išplėšė tų kriterijų sąrašą. Ir atrodo, kad dabar požiūris visiškai keičiasi, nes sudarinėjamas labai didelis baigtinis sąrašas ir bandoma numatyti visų įmanomų asmenų grupės, kurie galėtų būti perkeliami. Noriu perspėti taip pat dėl naudojamų terminų. Terminai turėtų atspindėti E, pabėgėlių biuro naudojamus terminus. Mes turime remtis tais pačiais kriterijais, kuriuos naudoja pabėgėlių reikalų biuras. O dabar teikiamas didžiulis, e, labai ilgas vyriausių kategorijų sąrašas, tai lankstumo tikrai nedidina. Ir vykstančios diskusijos tarsi darosi nebereikalingos. Šalia to ilgo sąrašo siūloma taip pat dar siūloma inicijuoti deleguoto teisės akto procedūrą. Man sunkiai suprantama, kam tai reikalinga, nes jau ir tai beveik nėra judėjimo laisvės tvirtinti kažkokius dar aktus, nes sąraše jau yra visi asmenys. su pirmininkaujančia valstybės ir parlamentu nagrinėjame pakeitimus, bet mes manome, kad tai, kad šis aspektas visiškai keičia mūsų siūlytą požiūrį ir dar čia prisideda siūlymas pasitelkti deleguoto akto procedūrą. Tai reiškia, kad šis procesas gali tikrai užtrukti ir, kaip jau sakiau, paskutinį kartą mes draugė su pirmininkaujančia valstybė siekiame išlaikyti sistemą, kuri būtų įgyvendinama ir veiksminga. Kalbame apie Europos pabėgėlių fondą, jo lėšos naudojamos ne tik perkelimo programos tikslams, Taip pat tai, tos, tas fondas yra panaudojamas ir valstybių narių prieglapščio politikai. Ir jeigu bus iškelta labai daug tikslų per, perkelimo programoms, manau, kad tai gali reikšti tam tikrą riziką kitoms programoms. Reikia subalansuoti visus tikslus, kurių siekiame to fondo pagalba. Manau, kad darybas turi tęsis, bet turime nepamiršti suvokti, kokie yra svarbiausi mūsų tikslai. Toliau finansinė parama teikiama valstybei nariai, kuri nusprendžia prisijungti prie e, perkelimo programų. Nusprendžia dėkti tą programą. Jau mes num, esame numatę tam tikrą lankstumą, šio tikslo atžvilgių, manome, kad tai yra gyvendinama. Vienintelis mums rūpintis dalykas yra tai, kad reikia aiškių kriterijų, kada tai taikoma ir kurioms valstybėms narėms, tai kad, kad finansinių požiūrį tai būtų gyvendinama. Mums reikia teisiškai aiškios patvirtintos terminologijos, kad žinotumėme, kaip galime leisti lėšas, kad auditormai mums neturėtų priekaištų. Dėl kitų klausimų, kuriuos iškėlė pranešėjas. Šios klausimus na, Dar, darbų programą patvirtins agentūros vadovas ir, ir agentūros direktorių valdyba. Ir tikimės, kad perkelimo programos bus vienu iš prioritetų toje veiklos programoje. Europos parlamentas dalyvavo diskusijose, kuriuose buvo aptarti prioritetai. Mes esame pasiruošę iškoti kitų būdų, palaikyti išsamų dialogą su visais e, suinteresuotų pusių atstovais kalbant apie perkelimo programas. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas, bet kuris yra pranešime. Tai buvo minėta ir kalbant apie kitas programas - finansinė parama. E, visi šie pastebėjimai yra dėstami dėl to, kad mes naudojamės fondų, kurio lėšos naudojamos ne tik perkelimo programoms, bet ir kitoms programoms. Žinoma, pranešėjas siūlo pranešime rengiama savo iniciatyva, kad finansinė, kalba apie tai, kad finansinėje perspektyvoje numat, numatytos lėšos e, perkelimo programoms. Komisija pritarė, nes ne mes tvirtiname finansinę perspektyvą. Bet be abejo, jeigu būtų numatytas fondas lėšos e, perkelimo programoms, tai mes tikrai galėtumėme plačiau užsimoti siekdami savo tikslų. Ačiū. Uh... Dabar galime pradėti diskusiją. Šešėliniai pranešėjai visų pirma. Tačiau noriu priminti, kalbėti trumpai, kad aptartumėm kitus darbo tvarkės punktus, nes dar yra numatytas ir koordinatorių posėdis. Bent jau pusvalandį jam reikėtų palikti. Antonimas Ip. Labai trumpai pritariu tam, ką sakė pirmininkas. Aš kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau pasakyti štai ką. Aš remiu, besąlygiškai remiu, remiu pranešėją. Šį tekstą aptarinėjame ir ne tik tais dėl to aš jį remiu, bet ir dėl, to, dėl bendros dvasios, dėl darbo dvasios. Uh, Išklausėme šešėlinių pranešėjų, pranešėjo, o taip pat norėčiau pabrėžti, kad pranešėjas parodė, pasirodė turis didžiulę vaizduotę, gerai išvystytą vaizduotę, kalbėdamas apie Aziją, apie Ameriką. Tai yra tikrai geras precedentas šio parlamento darbams. Viso posėdžio metu galėjome pastebėti, kad yra nemažai skirtumų, semantinių skirtumų, teisinių skirtumų. Tačiau, kalbant apie ideologinius skirtumus, jų vis mažėja. Iš tiesų, mums pavyko pasiekti konsensusą, kalbant apie prieglapščio politiką, apie e, persekiojamų žmonių, pabėgėlių Mm, politiką bei apie visus žmonės, kuriems reikia apsaugos. Anksčiau to nebuvo. Šiame komitete tikrai tai yra beprecedentinis atvejis ir mes tikrai labai ne, nemenka pažanga padarėme šią prasme. Juk pabėgėlių daug, jeigu tai ne ekonominiai, tai politiniai pabėgėliai E, tad taryba turėtų labai aiškę savo poziciją suformuoluoti pozicijose. Pozicijoje mes ankstesnių kadencijų metu jau suformulavome tam tikrą poziciją, kurios turėtumėm laikytis toliau. O taryba taryba mūsų darbų neturėtų vilkinti. Ačiū ponas Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją su ponu Tavarės. Puikiai bendradarbiavom ir norėčiau jam už tai padėkoti. Mano frakcija taip pat pateikė visą eilę pakeitimų ir daugelis iš jų turėtų sustiprinti tą tekstą. Aišku, viskas yra E, skirta kaip galima geresniam bendradarbiavimui su pranešėjimu. Aš norėčiau nurodyti kai kuriuos dalykus. Prieš kurį laiką per šį iniciatyvinį pranešimą bei per mūsų uh, būsimą sprendimą turime užtikrinti, už, įtikinti valstybės dalyvauti šioje procedūroje. Mes nurodome uh, klausimus susijusius su žmogaus teisėmis, su užsienio politika, ES užsienio politika. Čia mes esame solidarūs valstybėms narėmis. Ir mes norime vystyti šią iniciatyvą. Mūsų diskusijų metu ir Dėl to norėčiau pateikti pirmąjį komentarą dėl 17 e, straipsnio E, dėl, dėl fondo, taip pat norėčiau pakomentuoti antrą ir septintą pakeitimą. Mes irgi pateikėme pakeitimą, kurio mintis paprasta, bet šiaip mums reikalingas toks dalykas kaip perkelim, perkelimo programa, bet kodėlgi ta perkelimo programa negalėtų galioti Europos Sąjungoje, kur yra tiek daug emigrantų, kurie turi išspręsti įvairias problemas, kaip integruotis be skausmo į ES valstybių visuomenės. Aš sutinku su tuo, kas sakė komisija dėl įvairių skirtingų apibrėžimų, kuriais apibrėžiama perkelimas Tačiau teisėje mes turime bendrą apibrėžimą ir, kartu, ir su komisijos pasiūlymai šioje srityje perkelti mm, pabėgėlius į kitas valstybės narės, tai mes tikrai, ko gero, demonstruojame e, labai tokį veidmainišką požiūrį į problemas, su kuriomis susidurėme. Galbūt dėl to ir sakome, kad reikia bendro požiūrio, kad reikia teisingai paskirstyti naštą tarp visų valstybių narių. Savaime suprantama, minime solidarumą, kurį turime visados, visados demonstruoti. Dėl to parlamento norėčiau paprašyti, kad jis atsižvelgtų į tai, jog kai kurios šalis turi tiesiog tempia mm, be galo sunkia naštą. Čia turiu galvoje pirmiausia pietų valstybės. Taigi reikėtų parlamentui atkreipti dėmesį į tai, kad reikia labiau skatinti solidarumo idėjas tarp valstybių narių. ir taryba, ir kolegos visi iš šio komiteto esame atviri teisinėms diskusijoms, teisinėms samprotavimams ir jeigu būtų kažkoks klausimas, kurį reikėtų peržiūrėti, tai taip reikės ir padaryti. Tačiau politinė prasme mums reikalingas bendras požiūris, bet kokiu atveju mums reikalingas solidarumas, kalbant apie žmonių teisės tas solidarumas turi būti demonstruojamas ne tik tais trečiosioms valstybėms, bet ir visoms ES valstybėms, kurios susiduria su be galo didelėmis problemomis. O pabaigai reikėtų pasakyti, kad diskutuojant su jungtinėmis valstijomis vyko videokonferencija, ją rengė pranešėjas, mes akcentuojame visada paramą iš, teikiamą iš privataus sektoriaus pusės. Čia turiuomenėje visas organizacijas ir nevyriausybinės organizacijas, privačias organizacijas, kurios dalyvauja šiame nelengvame darbe. Dėl to mes pateikėme pakeitimą, kuris kalba apie privataus sektoriaus indėlį į šį nelengvą darbą. Taigi visi, kurie nori prie jo prisidėti, gali tą laisvai ir padaryti. Mes tikrai laisvai e, tam pritarsime ir priimsime pagalbą iš jūsų pusės. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją, parengus gerą dokumentą. Ačiū Jums už puikų darbą. Visiškai pritarame Jūsų pranešimui. Noriu paminėti tris dalykus, kurie mano nuomonė yra svarbus. Visų pirma, kriterijų skaidrumas. Čia kalbam apie tam tikras atrankinės selektyves grupės ir todėl turime užtikrinti, kad labai skaidriai būtų nustatomi kriterijai, turim paaiškinti, kodėl jų reikia. Tad minimalus parlamento dalyvavimas yra ypatingai svarbus, neturėtumėm ignoruoti šių diskusijų ir turėtumėm dalyvauti aptariant kriterijus. Antras dalykas Stebėsena. Turime stebėti, kaip priimančiosios šalys vykdo perkelimą ir perkelimo procesas ir jo stebėjimas yra ypatingai svarbus. Taip pat per stebėjimą galime pagerinti padėtį, galime rekomenduoti valstybėm pakeisti, pataisyti tam tikras rytis. Trečias dalykas, trečia pastaba. Raginame valstybės narės priimti daug perkeliamų žmonių. Ir, na, svarbu nepamiršti, kad galbūt ne visur tas skaičius bus, bus toks didelis, bet to mes nežinome kokie tie skaičiai ir gal komisija gali mus e, apšviesti, gal gali paaiškinti, kaip bus užtikrinama, kad būtų priimama ir perkeliama kiek galima daugiau žmonių, todėl kad nuo to skaičius taip pat priklauso programos sėkmė. Ačiū. Dėkoju, ponas Bonus. Pirmininkė, aš nepritariu pranešėjui nes jis savo pranešime nueina per toli, jis prašo ypatingo dėmesio pažeidžiamiems žmonėms visame pasaulyje. Na taip, tai yra labai plati koncepcija, apie ką kalbam - Pakistaną, Somalį, Iraną, Iraką, Darfūrą, juk negalime į Europą susivežti pusę pasaulio. Ir realybė tikrai, na, skiriasi nuo to, kas parašyta pranešime. Aš nepritariu pranešimui. Ir Niderlanduose, pavyzdžiui, 2000 skubių prieglopščio atvejų būtų na, maksimalus skaičius, nes kitai pasiekmes būtų katastrofiškos. Ačiū pirmininkė. Praeitais metais patvirtinome ponios Plašert rezoliuciją ir joje labai aiškiai pasakėme, kad parlamentas reikalauja perkelimo mechanizmo, bendro mechanizmo Europos Sąjungai. Komisija ir taryba ignoravo mūsų prašymą ir vietoj to pateikė pasiūlymą dėl perkelimo, kurį pateikė kažkas iš išorės. Aišku, tikslas yra labai kilnus, mes pačiam tikslui pritarėme, tačiau jis negali užgošti mūsų parlamento sprendimo, kurį priėmėme praeitų metų gegužės mėnesį. Ir didelę daugumą mes reikalavome vidinio ES mechanizmo. Komisija ir taryba pateikė pasiūlymą dėl perkelimo iš išorės. Ir ar tai reiškia, kad parlamentas turėtų dėl to visiškai nepergyventi? Ir ar mums neturėtų kilti abejonių dėl to, kad mes savo iniciatyvą teikiame pasiūlymą dėl vidinio mechanizmo? Aš manau, kad turi būti kitaip. Manau, kad šis konkretus pasiūlymas, šis konkretus mechanizmas yra susijęs ir su lėšomis iš pabėgėlių fondo. Ir jei kalbėsime apie visas lėšas, kurios gali būti skiriamos, ir jeigu tos lėšos bus skiriamos tik pagal tą vienintelį teisinį dokumentą, kuris susijęs su išorės politika, tai tokiu atveju nebeliks realiai lėšų mūsų tikslams įgyvendinti. Todėl aš, kaip ir tie, kurie teikia pakeitimus, manome, kad labai svarbu, kad šis parlamentas nepasiduotų komisijai ir tarybai ir nepritartų jų bandymams ignoruoti to, ką mes sakėm praeitais metais. Šiame tekste turi būti tam tikros nuostatos, kurios primintų tarybai ir komisijai, kad mes tikimės, kad bus nedelsiant sukurtas ir vidinis ES perkelimo mechanizmas. Turime priminti, kad mes reikalaujame ir toliau reikalaujame tokiam mechanizmui skirti lėšų ir jie turi tai padaryti. Ir jie negali tiesiog nusiplauti rankų ir pasakyti, kad jūsų mintis ir pasiūlymas puikus, tačiau nebėra jam pinigų. Tad aš tikiuosi, kad visos politinės frakcijos pritars siūlomiem pakeitimam. Todėl, kad tie pakeitimai ne tik remia pranešėjo nuomonę bet ir siūlo nustatyti humaniškesnius, aiškesnius kriterijus ir padėti užtikrinti, kad žmonės už ES ribų galėtų gauti apsaugą, kurios jiems reikia. Taip pat turime užtikrinti, kad ir mūsų šalyse esantys pabėgėliai taip pat galėtų pasinaudoti perkelimu, kai tai yra būtina. Ačiū. Ačiū, ponas Busutil. Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat noriu padėkoti ponui Rui Tavarės už jo pranešimą ir taip pat noriu paremti jo pranešimą dėl bendrų perkelimo programų vykdymo, bet noriu palaikyti ir ponus Papa Nikolau ir Stavros Lamrinidis dėl vidinio pasidalimo kaštais ES mastu. Pirmininkė, nebuvo patiktas joks logiškas, argumentuotas pagrindimas, kodėl perkelimo programos rengiamos trečiųjų valstybių atžvilgių, bet ne tarp ES valstybių narių. Nėra jokio paaiškinimo. Mums tiesiog buvo pasakyta, kad yra kitokios formuluotės, yra perkelimas iš trečiųjų valstybių į ES ir tiesiog uh, perkelimai viduje, bet tai yra semantika, o, o žmonėms rūpi ne semantika, o tikrasis solidarumas. Ir dėja, kaip ponas Lambrinidis teisingai pastebėjo, šiame pranešime visiškai pamirštamas vidinis solidarumas. Užbaigdamas pasakysiu štai kaip. Kaip mes, Europos parlamento nariai iš Graikijos, Kipro, Ispanijos, Italijos, aš iš Maltos, uh, galime pasakyti savo rinkėjams, na, ES ką tik parengė Europos perkelimo programą, bet tai skirta ne mums, tai tik tai trečiosiams valstybėms. Juk tai jokinga. Tai nėra ta politinė žinia, kurią mes norėtumėme skleisti. Ir nors Stavros yra visiškai teisus e, dėl finansinių sumetimų. Politiniai sumetimai, politinės priežastys yra daug svarbesnis. Ne tik finansai svarbu. Mums reikia nusiųsti tokią politinę žinę savo šalims, kad ES rūpi ne tik pe, asmenų perkelimas iš už ES iš trečiųjų valstybių, bet ir asmenų perkelimas ES viduje. Mrs. Hirsch. Ačiū, ponė Hirsch. Please, for a short contribution. Um, Dank, uh, Schattenbericht... Labai prašau kalbėti trumpai. Ačiū, esu šešėlinė pranešėja liberalų frakcijoje. Noriu pad šiltai padėkoti pranešėjai už gerą bendradarbiavimą. O šiuo klausimu noriu pasakyti štai ką. Labai svarbu aiškiai apibriežti skirtumus ir išsiaiškinti, ar perkeliami asmenys yra iš trečiųjų šalių Ar kalbame apie kompensavimą ir dalymasi našta ES viduje? Ir iš tiesų, kai kalb... svarstėme skirtingas asmenų kategorijas, mes kalbėjome apie vaikus, moteris, žmonės, kuriems reikia medicinės priežiūros. Ir tai nėra tie žmonės, kurie pasiekė ES pietinę pakrantę, jie lieka savo žemynuose. ir juos jungtinių tautų e, pabėgėlių e, klausimų biuras ir priskiria toms kategorijoms, kurias mes aptarėme. Mes palaikėme ponios Henis Plašard rezoliuciją, bet neturėtume tų klausimų diskusijose su, sumaišyti ir supainioti. Taip pat pateikėme pakeitimų O šios diskusijos labai aiškiai atskleidė, kad mes kalbame ne tik apie formalius kriterijus, kurių pagalba galime tobulinti perkelimo programas. Kalbėjome apie plėtinę visuomenę, vietos valdžią, neversmės organizacijas, kad visi turi būti įtraukti į šias pastangas, jeigu norime pasiekti ilgalaikės integracijos. Taigi noriu Jums padėkoti ir noriu pasakyti, kad visapusiškai palaikau poną Tavarės Pone pa... <coughs> Panopulus. Ačiū, pritariu ponui Lambrinidis, Busutil ir Papanikolau. Kai kalbame apie pabėgėlius, tai mes kaip Europos parlamentarai neturime būti selektyvūs. Uh, Reikia labai solidariai į viską žiūrėti, europietiško solidarumo pademonstruoti tų žmonių atžvilgių, kurie įsikūrė e, išorėje, bet dar ir link pietų valstybių. Ir nereikia pamiršti, kad yra labai nemažai pabėgėlių ir kad valstybės narės turi ne tik tais prievalių, bet ir teisių. Sutinku pon, su ponu Lambrinydis, kad reikalingas bendrijos mechanizmas, kuris e, leistų pabėgėlius perkelti viduje ES ir kad e, ne tik politinių, bet ir politinių požiūrių reikėtų visą tą klausimą e, spręsti. Trumpas pastebėjimas. Aš suprantu išsakytas mintis Taip pat esu įsitikinusi, kad visos valstybės narės turi prisimti atsakomybę perkelimo programų gyvendinime, bendarbiaujant su jungtinių tautų atitinkamomis agentūromis. Tačiau jeigu kalbame apie perkelimą asmenų ir asmenų paskirstimą ES viduje, tai noriu priminti kompromisinį tekstą e, ir ten turima, ten, čia kalba apie mano pačios pranešimą, pakeitimą mano pranešimui dėl antros Dublino konvencijos. Ir galbūt, na, noriu pasiūlyti kaip kompromisą, galbūt tai padėtų greičiau užbaigti diskusijas. Baigiame diskusijas, ponė Burgos. Eh, Labai ačiū diskusijos buvo be galo įdomios pirmininkaujančiai valstybei. Mes pasižymėjome, kokias pozicijas išsakė Libė komiteto nariai, mes perduosime viską kolegoms, kad tos pozicijos galėtų būti išnagrinėtos su deramu dėmesiu. Mums buvo užduoti konkretūs klausimai. Pavyzdžiui, kaip galima skatinti valstybės narės dalyvauti šioje Europos programoje e, dėl, bendros, e, dėl pabėgėlių perkelimo. Būtent tą linkmę ir keičiame fondą, siekiame skatinti valstybės narės, yra numatytas tam tikras finansavimas ir yra numatytas e, dalyvavimas šios Europos programos kūrime. Aš taip pat noriu pridurti, kad politinėse diskusijose, kurios vyko e, taryboje, buvo šnekama konkrečiai, kaip pabėgėliams padėti persikelti, buvo išsakyta tokia mintis, kad reikia numatyti laisvanorišką valstybių narių e, įsikišimo e, galimybę. Būtent tokiai minčiai prie, pritarė dauguma valstybių narių. Bet tai taikytina ne tik tai šiam pranešimui, bet ir visam kam kitam, ką pateiksime ateityje. Ta prasme, šis komisijos Mm, pasiūlymas yra taikytinas pabėgėliams iš, e, valst, iš, kitų, valstybių narių, iš kitų valstybių negu ES valstybės. Taigi pasiūlymą mes nagrinėjame, mūsų toks, tokia pareiga, tačiau kol kas nagrinėjame tik tai, kas mums čia buvo pateikta. Kitaip tariant, dabartinis pabėgėlių fondas jau dabar gali turėti galimybę gauti finansavimą vadinamam vidiniam pabėgėlių perkelimui ir kiekviena valstybė narė tą finansavimą gali, to finansavimo gali paprašyti ir gauti. Ačiū ponė Martinį, prašau kalbėti trumpai. Stengsiuos kalbėti trumpai. Buvo ką tik pasakyta, kad perkelimo, es perkelimo programo, programa yra laisvanoriška ir kad numatyta finansinė parama tik tai perkeliant tam tikras asmenų kategorijas. Tokia tvarka taikoma ir dabartiniam pabėgėlių fondui. Mes negalime pakeisti fondo mm, funkcionavimo tvarkos, mes tik tai galime pasiūlyti kai ką, galime tik tai kitaip tvirtinti finansavimą kategorijoms. Taigi mes nieko naujo nesiūlome ir finansinė parama numatoma tik valstybėms, kurios laisvanoriškai dalyvaus program, toje programoje. Taigi, laisvanoriškumo aspektas. De, taip pat noriu priminti štai, kad, kad pagal dabartinį regionų fondą perkel, para, fin, finansavimas, parama vykdant perkelimą ES viduje yra numatoma. kalba apie pabėgėlių fondą. Jeigu pri, valstybė priima pabėgėlius iš kitos valstybės, ES valstybės narės, Noriu ką pasakyti dėl to, kad komisija atsit neišgirdo parlamento raginimo pademonstruoti solidarumą. Noriu priminti, kad buvo vykdomi keli eksperimentiniai projektai, pavyzdžiui, pabėgėlių perkelimas iš Maltos. Tame eksperimentinėme projekte dalyvauja keletas valstybių narių. Atrodo, kad bus perkelta apie 20-50 asmenų, vėlgi laisvanuriškumo pagrindų į kitas valstybės narės, bet su finansinė parama iš ES pabėgėlių fondo. Taip pat yra vykdomas poveikio vertinimas, rengiama poveikio vertinimo studija. Stengiantis išsiaiškinti, ar įmanomas platesnio masto dalymasis našta ES mastu ir bandoma išsiaiškinti, kaip apriboti tokio mechanizmo poveikį. Ir komisija visada akcentavo, kad ji šią situaciją tyrė ir kad pateiks ambicingesnį pasiūlymą. Noriu priminti, kad tai yra du skirtingi klausimai ir kad nėra taip, kad komisija nieko nedaro ir kad mes nereaguojame į siekį užtikrinti solidarumą AS viduje. Noriu tik pasakyti, kad tuo tarpu mes kalbame apie perkelimo programas ir kad Kalbame apie perkelimo programas, kurios skirtos asmenims iš trečiųjų valstybių. Perkelimas, perkeliant asmenis, mes tikrai galime padaryti teigiamą įtaką asmenų srautams vykstantiems į ES. Ar klausiu kolegų, ar noriu ką nors pridurti, atrodo, kad ne. Ačiū. Thank you. Señor Tavares, eh, eh, la, señor Lambrinidis quiere hacer algo. Pone Lambrinidis, ar norėt pasisakyti? Ne, tuomet suteiksiu žodį ponui Tavarės, kad jis apibendrintų diskusijas. Ačiū, stengsiuosi kalbėti trumpai, nors tai bus itin sudėtinga, nes buvo daug pastabų išsakyta. Kalbėsiu portugalų kalba, nes man reikės labai susikaupti. Kai tam tikrų momentų galbūt pereisiu prie anglų kalbos, nes kolegos uždavė klausimus anglų kalba. Tad iš pradžių atsakysiu į kai kuriuos klausimus, kuriuos kėlė taryba ir komisija. Taip, kalbam apie dvi kategorijas statistinės ir humanitarinės. E, tai pavyzdžiui, kankinimų aukos, smurto aukos, lytinės, lytinio smurto aukos. Taip pat kita kategorija yra metiniai, strateginiai prioritetai. Tai nėra baigtinės kategorijos. Kaip buvo teisingai pasakyta, kai kurios iš tų kategorijų galbūt yra fiksuotos, baigtinės, tačiau yra ir kitų kategorijų, kurios yra labiau strateginio mąstymo kategorijos. Ir tai nėra nieko naujo. Kitos šalis taip pat taip daro. Kanada, pavyzdžiui. Jie nusprendžia, kad per ateinančius 3 ar 5 metus sutelks dėmesį į Centrinę Ameriką, Afrikos kyšulį ar kokią kitą pasaulio dalį. Ir po tų trijų ar penkių metų jie gali pakeisti savo prioritetus. Tačiau tuo pat metu yra ir kitos kategorijos, kurios nebūtinai turi būti tokios pat kaip ir jungtinių tautų nustatytos kategorijos ar terminologija. Mes galime pasitelkti tuos terminus, tas kategorijas, tačiau yra ir kitų terminų, yra kita terminologija Kanados, Australijos, pavyzdžiui, įstatymuose ir yra naudojamos e, nuorodos, e, kurios gaunamos iš ambasadų įvairiausių šalių, pavyzdžiui. Tad yra politiniai, strateginiai prioritetai, kuriuos mums reikia na, nusistatyti ir mes turime dalyvauti tam procese kartu su taryba ir komisija. Taip pat kyla daug klausimų dėl to taip vadinamo relokalizavimo pabėgėlių. Aišku, visuomet e, turbūt bus aptariamas ir tas užsienio išorės politikos aspektas. Tai yra, reikia kalbėti ir AFED bei DEVE komitetų dalyvavimą. Labai svarbu su jais kalbėti. Uh, pabėgėlių relokalizavimo klausimais. Be abejo, visuomet turime reaguoti ir į humanitarinės krizės. Akivaizdu, kad negalime pamiršti ir finansinių aspektų. Šiam fondui ypatingai svarbus metai bus 2013-ieji, nes baigsis numatytas laikotarpis ir po to reikės ieškoti naujo finansavimo. Tad gal reikėtų vieno fondo perkelimui ir vieno fondo relokalizavimui. Vis dėlto priminsiu, kad pagrindinė problema yra ne tai, kad yra per daug pabėgėlių, o tai, kad jų yra per mažai, nepakankamai. Galėčiau pateikti konkrečius skaičius ir pasakyti, kiek išlaidų yra susiję būtent su šiais klausimais, o kiekgi lėšų yra skiriama mažiau svarbiem klausimam, tačiau galbūt į tai dabar nesigilinsiu. Švedija savo pirmininkavimo laikotarpį nustatė prioritetą ir sakė, kad maždaug 100 tūkstančių pabėgėlių kiekvienais metais reikėtų perkelti. Šiuo metu mes tikrai dar nesiekėme, toli gražu nesiekėme to skaičio. Tata, dabar reaguoju pono Brons klausimą, kuris apie tai kalbėjo, tačiau jis jau išėjo iš salės. Bet mes kalbam ne šiaip apie kažkokius žmonės, kalbam apie pabėgėlius esančius pabėgėlių stovyklose, kurie atitinka jungtinių tautų apibrėžimus. JAV kasmet perkelia apie 80 tūkstančių pabėgėlių, Brazilija taip pat. Ir ES turi didinti savo pajėgumus ir turime reaguoti į tas problemas, kurias galime, realiai galime išspręsti pasauliniu lygiu. Tad kalbam tikrai apie realistiškus dalykus, apie kategorijas, kurios yra gan griežtai apibrieštos jau kilo klausimas dėl to skirtumo tarp relokalizavimo ir perkelimo, tačiau nepamirškite, kad šiame dokumente kalbam apie iš anksto apibrieštus terminus, apie apibrieštis, kurios jau yra patvirtintos ir jungtinių tautų, ir įvairiausių konvencijų, ir komisijos, ir nevyriausybinio organizacijų. Kalbam apie iš trečiųjų šalių į ES atvykstančius žmonės šio dokumento tikslas nėra kalbėti apie žmonės ES viduje. Tačiau, aišku, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Mums reikia taip pat geros relokalizavimo politikos ir jį turi dėrėti su perkelimo politika. Reikia subalansuotos politikos. Labai svarbu nepamiršti, kad pabėgėlių fondas apima abu šiuos dalykus. Tai yra valstybės narės gali pasinaudoti pabėgėlių fondų tam, kad vykdytų relokalizavimą. Tačiau e, turime aiškiai susitarti ir turbūt visi sutarime, kad relokalizavimas taip pat yra labai svarbus klausimas. Ir politiškai turime pasakyti, kad mums reikia, mes norime sprendimo relokalizavimui. Jeigu jau kalbam apie perkelimą, apie tokios politikos būtinybę, nepamirškime, kad tai turi būti suderinta ir su relokalizavimu. Taip, kai kurie klausimai susiję ir su vidaus reikalais, tačiau kai kurios politikos rytys, kai kurios lėšos, kai kurios demokratinės kontrolės priemonės ir kai kurios vykdančiosios priemonės gali būti vienodos ir jas reikia panaudoti. Ir mes tiesiog turime išreikšti politinę valią Ir turime pasakyti, kad tai nėra naštos perkelimas kažkam kitam, tai yra atsakomybės pasidalymas. Jei kažkas atvyksta į Maltą arba į Graikiją, tas žmogus, tas atvykėlis nebūtinai nori atvykti į Graikiją, jis tiesiog nori atvykti į Europą ir mes turėtumėm tai suvokti. Tai yra bendra europinė atsakomybė. Taigi, šiuo klausimu aš pritariu kolegoms, poniai Papadopulų, ponui ir kitiems kolegoms, kurie apie tai kalbėjo. Tačiau nepamirškime, kad yra tam tikros ribos. Ir gali atsitikti taip, kad mes kelsime grėsmę perkelimui ir tuo pat metu nepasieksime relokalizavimo tikslų, jeigu mes nesugebėsime subalansuoti šių dviejų politikos sričių, šių dviejų priemonių. Jeigu viską tinkamai išspręsime dėl perkelimo, tai bus naudinga ir relokalizavimui. Ir būtent to reikia siekti. Reikėtų ir dėl relokalizavimo parengti dokumentą, paraginti komisiją, kad jie taip pat pateiktų pasiūlymų. Ir Mm, kolegės pasiūlytos formuluotės tikrai gali būti geras kompromisas. Ir perkelimo e, ata, dokumente pranešime turime pasakyti, kad turime pakartoti, dar kartą pakartoti savo susidomėjimą relokalizavimu ir turime pasakyti, kad be tinkamos uh, relokalizavimo politikos neturėsime išsamios politikos. Tikiuosi, kad tai bus vienas iš galimų sprendimų ir tikiuosi, kad kolegos sureaguos į šį pasiūlymą. Ir tikiuosi, kad pritars Žanin pasiūlymui. Toliau, ponė Martiniai. Kėlė klausimą apie kokius dele, deleguojamuosius teisės aktus kalbam, ką mes čia deleguojam, jeigu jau ir taip turime kategorijas. Na, atsakysiu štai kaip. Iš dalies jūs teisi, tas kategorijų sąrašas gali būti lik ir tam tikras apsipirkimo sąrašas, kur visi įrašo savo mėgstamiausią temą arba aktualiausią jiems temą. Nereikėtų, kad tas sąrašas būtų per daug ilgas, reikėtų reaguoti humanitarinius poreikius, taip pat reikia užtikrinti, kad sąrašas būtų pakankamai lankstus Tačiau tuo pat metu negalim sakyti, kad tos kategorijos yra neprivalomos. Šios politikos pagrindas turėtų būti strateginis sprendimas. Be abejo, vienais ar kitais metais galbūt mes neįgyvendinsim visų nusistatytų kvotų ar savo tikslų vienai ar kitai šaliai, tačiau reikia pasilikti galimybę tai peržiūrėti. Nepamirškime, kad turime demokratinės kontrolės galimybę. Ir būtent ta galimybė ir yra deleguojama, nes tai ypatingai glaudžiai susiję su šia politika. Ir man atrodo, kad parlamentas jau anksčiau yra aiškiai išsakę savo poziciją šiuo klausimu. Juk uh, bus orientacinis balsavimas ir turime žinoti, kokias vykdomasias priemonės mes taikysime šios perkelimo politikos įgyvendinimui. Turime konkrečiai tai žinoti. Turime žinoti, kas bus sprendžiama pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą, o kas ne. Turime labai gerai viską išsiaiškinti dėl teisinio pagrindo. Na, manau, kad atsakiau į daugelį klausimų, kurie buvo užduoti. Visiems dėkoju už paramą, bet jei turi dar kokių pastabų, mielai jų išklausysiu. Ponas Lambrinidis, aš tikrai prašau jūsų iš naujo nepradėti diskusijų, nes beveik nebeturim laiko. Trumpai komisijai. Sakėte, kad jūs, na, išklausote mūsų nuomonės. Priminsiu, 2009 prašėm dviejų dalykų. Visų pirma, privalomo solidarumo Antra, perkelimui ES viduje. Ir klausimas būtų toks. Į kurį iš šių mūsų prašymų jūs atsižvelgiate savo pasiūlyme? Akivaizdžiai, kad jūs mūsų nesiklausote. Dėl privalomo solidarumo nieko nepasiūlėte ir, kaip Maltos pavyzdys rodo, jūsų savanoriškas principas visiškai uh, neveikia, nes kitoms šalims jis neįdomu, niekas nenori priimti tų pabėgėlių iš Maltos. Dar vienas dalykas. Taip, pranešėjas teisus daugeliu dalykų, tačiau noriu grįžti prie finansinio klausimų ir noriu paprašyti mano pakeitimą įtraukti ir pridėti prie žaninos. Jūs praminėjote šimtą tūkstančių pabėgėlių, kurie turi būti perkeliami. Savo pranešime prašote 50 tūkstančių eurų trijų metų laikotarpį kiekvienam iš tų pabėgėlių. Aš paskaičiavau 100 tūkstančių, padauginau iš 50 tūkstančių ir gautas skaičius tikrai yra per didelis. Jeigu pagal šį komisijos pasiūlymą gausime visus šiuos pinigus, tai lygiai nulis lėšų liks ES vidiniam mechanizmui perkelimui. Tad man atrodo, kad tai reiškia, jog šitas pasiūlymas yra labai silpnas ir visai prastas ir komisija visiškai nesižvelgia į mūsų pageidavimus. Ir mes beje irgi galime ignoruoti komisijos pasiūlymus, todėl kad jie nesiklauso mūsų. Turiu atsakyti dėl finansinių aspektų. Kalbėsiu tikrai trumpai. Šimtas tūkstančių pabėgėlių per metus nėra kažkoks e, įtvirtintas tikslas, tą pasiūlė Švedija pirmininkavimo metu, bet mes esame e, labai toli nuo to tikslo, nes mes per metus perkelėjame 4400 asmenų. Taigi, tų rezultatų, jeigu mes padvigubintumėm šį skaičių, jau laikyčiau tai sėkme. Ir jeigu iki 2013 atsirastų tam skirtas fondas, būtų gerai, galėtume finansuoti tokią veiklą, kaip ir perkelimą, relokavimą. Jeigu nuo, prie, nuo 2000 staiga peršoktume prie 100 tūkstančių, tai bankas žlugtų biudžetas būtų iššluotas. Mes vykdome tvarę programą, bet pamiršau pridurti dar štai ką. Pone Martinė apie tai kalbėjo šių programų vykdymas teigiamai atsiliepia relokavimui ilga, ilgos trukmės laikotarpiu, nes jei perkelite asmenis ir juos paskirstote, paskirstote galima, galite tai daryti koordinuotai visame žemynė ir taip sumažinti spaudimą išorinėms sienoms jeigu tai pasiteisina ilgainiui, jeigu tokios ta programa pasitvirtintų, pasirodytų esanti naudinga, būtų galima padvi, padvigubinti lėšas relokavimo programoms. Pirmininkas, man, man atrodo, mes tikrai jau visiškai nebesilaikome darbo tvarkės. Tikrai įdomios išsamios diskusijos. Dabar apie darbų tvarkaraštį. Siūloma orientacinis balsavimas komitete turėtų vykti balandžio 7-8 dienomis. Galutinis balsavimas balandžio 27-28. O dar, darbo tvarkės tvirtinimas plenarnėme posėdėje Strasbūre gegužės mėnesį. Manau, Dabar jau esame pasiruošę pradėti koordinatorių posėdį. Maldauju koordinatorių pasilikti e, salėje, o visų kitų spaudos atstovų, e, kitų asmenų išeiti, nes posėdis yra uždaras. O komitetas vėl susirinks į posėdį rytoj 9 valandą. Tęsėme darbą pagal darbo tvarkę. Allora.